Gerbiamas ponės ir ponai, na, norėčiau pradėti mūsų posėdį, taigi sveiki susirinkę šį rytą Europos parlamento plenarinių posėdžių salėje į mūsų seminarą skirtą E, pilietiniai teisai ir ypatingai norėčiau pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus. Tai yra bendras seminaras, kuriame dalyvauja ir nacionalinių parlamentų atstovai. Norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad iš 18 e, parlamentų yra atvykę 21 e, parlamentaras. Na, manau, turint galvoje gan sudėtingas oro sąlygas, iš tikrųjų geras rezultatas, kuris rodo, kad tas, ta priemonė, kurią mūsų komitete pasinaudom jau antras sykį, tai yra intensyvus parlamentas tarp Europos parlamento ir kompetitinkų kolegų iš nacionalinių e, parlamentų iš tiesų pasitvirtino. Bet to norėčiau atkreipti dėmesį dar ir tai, kad ta tema, kurią šiandieną mes nagrinėsime, tai yra kaip galima būtų padėti šeimoms Europos Sąjungoje, ypač e, turint galvoje teisinius klausimus. Na tai rodo, kad e, ši tema iš ties labai svarbi, juolab, kad e, vis daugėja e, priežasčių kur, dėl kurių reikia gilintis ir valstybinės teisės aspektus, tai yra, pavyzdžiui, mišrios šeimos, paveldimo klausimai ir taip toliau. Taigi šie aspektai Europoje vaidina vis svarbesnį vaidmenį ir, aišku, su tuo susijusios ir tam tikros problemos. Ir manau, kad Europos teisės aktų leidėjas kartu su nacionaliniais parlamentais galėtų prisidėti prie to, kad šių žmonių gyvenimas būtų paprastesnis ir jų problemas galima būtų spręsti lengviau. Aš manau, kad tai yra būtent tas klausimas, e, kai žmonės gali matyti konkrečiai ES pridinę vertę, o ne vien tik teoriškai. Taigi čia labai praktiniu būdu galime padėti žmonėms. Taigi e, išklausysime nemažai kalbėtojų ir Pirmiausia, norėčiau širdingai pasis, pasveikinti Dianą Volas, parlamento vicepirmininkę ir neretai pranešėja tais klausimais, kuriuos šiandien aptarėme. Ji man sėdi iš kairės ir po to pirmininkaus nuo 11 e, mūsų seminare, kai man teks e, vykdyti kitus įsipareigojimus. Taip pat noriu pasveikinti ir Melchiorą Vetilet. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jo pavardę. Jis yra Belgijos e, vyriausybės atstovas biudžeto sekretorius valstybės sekretorius ir be kita ko jis atsakingas ir už tos klausimus, šiandieną, kuriuos šiandien aptarsime, ir jis e, nušvies e, kultūrinės Belgijos valstybės institucijas. Dėl dar kol kas negaliu pasveikinti Vivianos Redink ir komisijos e, vicepirmininkės, jie atvyks tik tais 10 rytą. Tikriausiai dėl oro sąlygo ji te galės šiek tiek vėliau prisijungti prie mūsų. Taigi štai šios asmenys norėjau pasveikinti asmeniškai iš iš savo pusės. Na ir dar vėlgi asmeniškai norėčiau visiems palinkėti įdomių, vaisingų diskusijų techninę nuorodą. Jeigu norėsite pasisakyti dėl pavienų temų blokų, tai visi turite tam tikrus lapelius pas save ant stalo su instrukcijomis apie tai, kaip paprašyti žodžio. Taigi prašau tuos lapelius perduoti į priekį, jeigu norėsite paprašyti žodžio, nes tokiu būdu mes galėsime tvarkytis geriau ir mums bus paprasčiau, negu kad matyt, bandytume sekti, kas kur kelia ranką. Dar viena techninė nuoroda. Yra nemažai dokumentų, kuriuos turėtumėte turėti gavę. Ir ten yra e, nuorodas į e, mūsų vyres mokslinės tarnybas ir e, nuorodas į tyrimus, taigi norėčiau. E, padėkoti visiems darbuotojams, kurie parengė tuos dokumentus, galėjau su jais susipažinti ir iš tikrųjų jie yra puikus. Štai e, tokios mano žanginės pastabas ir iš karto suteiksiu žodį Dajanai Volis. Prašau, Dajana. Indeed, Ačiū, pirmininkė. Europos parlamento, pono Jeržiai Buzeko, Europos parlamento pirmininko, pono Buzeko vardu norėčiau pasveikinti jūs, taip pat pakalbėti apie mūsų šiandieno susitikimo kontekstą. Tai yra, norėčiau aptarti tai, kokį darbą, kokius darbus parlamentas nuveikė per pastaruosius metus, kelis metus ir ko tikimės pasiekti, ką tikimės atlikti su jūsų pagalba per kelis ateinančius metus. Uh, siekiant palengvinti mūsų piliečių gyvenimą, taip pat šeimų gyvenimą Europoje. Manau, kad reiktų prisiminti šiame parlamente prieš keletą metų vykusius debatus ir kalbant apie e, judėjimą, judėjimo laisvę Europoje, uh, Darau išvadą, kad lengviau užtikrinti, kad per Europą laisvai judėtų prekės, o ne piliečiai. Tačiau tai turi tapti realybę. Nes visų šalių vyriausybės yra pareiškę savo piliečiams, kad jie kaip individai turi teisę laisvai judėti per Europą. Ir piliečiai tai laiko savaime suprantamų dalykų. Pažvelkime į skaičius. 2009-aisiais Beveik 12 milijonų ES piliečių pasinaudojo tokią galimybę e, gyventi, dirbti, išeiti į pensiją, studijuoti kitoje valstybėje nei savo gimtinėje. 12 milijonų piliečių. Ir žinome, kad e, tokių žmonių skaičius auga. Ir dėl šio augančio judumo paprasti dalykai, pavyzdžiui, santuoka, vaikų gimdymas, e, išsiskirimas, gyvenimas skyriumi, netgi mirties atveju iškyla tarp valstybinių tokių situacijų teisinių aspektų. Ir taip atsitinka tomi, tais gyvenimo momentais, kuomet žmonės yra labiausiai pažeidžiami ir mažiausiai, ko jie nori, tuomet sukti galvą apie tuos tarp valstybinius teisinius aspektus. Deja, nežiūrint mūsų nuveikto darbo, tokia situacija išlieka. Tai yra, yra teisinių, administracinių ir praktinių sunkumų dėl mūsų valstybių skirtingų teisinių sistemų. Pavyzdžiui, e, vykstant skiryboms reikia nuspręsti, kurios šalies įstatymai bus taikomi tas pats ir paveldėjimo atvejais Tai yra, ir tai, tie klausimai taip pat iškyla ir aiškinantis, kaip rūpintis vaikų išsiskyrus. Ir taip pat e, dar vienas aktualus klausimas, tai at, dokumentų pripažinimas atskirose valstybėse narėse. Taigi gyvenimas Europoje nėra toks paprastas, kaip jis galėtų ir turėtų būti. Tie iš mūsų, kurie daugelį metų Europos parlamente dirba Teisės reikalų komitete, uh, mano, jog tai iš esmės yra teisingumo užtikrinimo klausimas, prieigos prie teisingumo klausimas. Galbūt kartais tokie klausimai iškyla dėl finansų ar kitų praktinių aspektų, tačiau mes juk nenorime visko dar labiau komplikuoti, sukurdami dar vieną papildomą reikalavimų lygmenį kuriuos reikėtų tenkinti, e, kuomet žmonės paprasčiausiai nori pasinaudoti vidaus rinkos teikiamais privalumais, tai yra gyventi ir dirbti svetur. Ir tai susijęs su ekonominiais klausimais. Nes jeigu mes pernelyg supaprastinsime, tai yra, jeigu mes supaprastinsime tuos uh, teisinius reikalavimus ir teisinės situacijas. Ir jeigu žmonės laisviau galės vykti gyventi kitą šalį, tai užtikrins ir didesnį Europos ekonominį pajėgumą. Na, aš galbūt mano pasisakymę girdi, girdite šiek tiek negatyvių nuotaikų, bet vis tiek aš noriu pasakyti, kad nepaprastai didžiuojosi šiandien tą pažangą, kurios pasiekėme. Mums pavyko sumažinti kai kuriuos e, sunkumus ir kai kuriuos kliūtis, pavyzdžiui, supaprastinant Bruselis 2 bis reglamentą, ypač e, santuokos klausimais, taip pat e, tėvų, tėvams numatytų pareigų klausimais, taip pat išlaikymo prievolės rytyje. Ir žinome, kad daugelįje valstybių narių e, yra taip pat vykdomas darbas skirybų ir paveldėjimo klausimais. Tačiau dar nemažai reikia nuveikti. Galbūt reikėtų daugiau pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti geresnį tarp, geresnį tarp valstybinę tėvų teisų apsaugą ir vaikų teisų apsaugą, užtikrinant, skatinant taikinimo. Ta, ta, skatinant tarpininkavimo procedūros pasirinkimą sprendžiant šeimos klausimus. Taip pat čia noriu prisiminti Hagos konferencijos darbą. Ir čia turime analizuoti, kaip, kokia yra ES pozicija šiuo atžvilgiu. Yra daugybė tarp valstybinių aspektų susijusių su santokos klausimais ir taip pat partnerių gyvenimą. Uh, kalbant apie su santoko, santokiniu gyvenimu siejamus klausimus, e, čia dažnai iškyla e, būtinio smurto problema. Sprendžiame ir kitus sudėtingus klausimus ir bandome ieškoti atsakymų ES ir valstybėse narėse. Per e, dabartinės komisijos ir parlamento kadencijos pirmosius metus išryškėjo aiški valia, kurios anksčiau tikriausiai nebuvo. Tai yra valia ir siekis užtikrinti, kad mūsų politikos centre būtų Europos piliečiai. Tai ypač pasakytina apie, apie civilinį teisingumą. Uh, Reikia tik prisiminti Stoholmo programą, kurią komisija pateikė savo kadencijos pradžioje, o parlamentas reaguodamas pareiškė, į tą programą reaguodamas pareiškė, kad būtent tokia kryptimi ir reikia eiti. Ir man atrodo, kad Europos piliečiai pritarė tokiems siekiams. Jeigu e, pasižiūrėsime į Eurobarometro pastarųjų apklausų statistinius duomenis apie tai, ką žmonės mano apie civilinės teisės klausimas, klausimus beveik du trečdaliai apklausų atsakovų mano, kad ES turėtų kelti iniciatyvas e, susijusias su, e, tarp, su tarpvalstybiniais klausimais liečiančiai šeimos teisę. Manau, kad mes, visi mes šiame parlamente norime pabrėžti, kad mes nekalbame apie uh, harmonizavimą arba sieki, apie sieki harmonizuoti teisės sistemas. Mes atstovaujame skirtingas teisės kultūras, skirtingas teisės sistemas ir visas jas gerbėme ir didžiuojamės jomis. Ir nekalbame apie tų sistemų ardymą ar griovimą. Mes kalbame apie galimybę, kaip pasitelkiant tarptautinius privačios teisės režimus, uh, užtikrinti mūsų sistemų gyvenimą, bet ir taip pat užtikrinti, kad jos sugebėtų koegzistuoti viena su kita ir kad jos bendradarbiautų, kad mes taip visi pasiektumėme bendro tikslo, tai yra užtikrinti teisę į teisingumą piliečiams, kurie pasirenka pasinaudoti judėjimo laisvę. Lisabonos sutartimi Europos parlamentui bei taip pat nacionaliniams parlamentams užtikrinamos didesnės galios ir prievolės rūpintis piliečių e, teisėmis ir šeimos gyvenimu. Būtent todėl tokie susitikimai kaip šis yra labai svarbus. Turime plėtoti mūsų bendradarbiavimą ir santykius ir daug glaudžiau dirbti ateityje. Ne tik civilinės teisenos srityje. Reikia įtraukti visus teisės ekspertus, visus dirbančius šioje srityje, taip pat ir teisėjus, nes visi profesionalai dirbantis šiose, šioje srityje užtikrina, kad būtų įgyvendinta politika, kurią mes kuriame ir tvirtiname čia. Ir todėl jūsų dalyvavimas nuo pat pirmųjų uh, įvairių projektų etapų yra ypač svarbus. Taigi man ypač malonu, kad šiandien vyksta ši konferencija. Man tikrai daro įspūdį sudarytos, renginio sudarytos programos mastas ir mm, paruoštų dokumentų kiekis. Sakyčiau, kad visa tai kalba apie kokybę ir taip taip pat reiškia, kad mūsų laukia įtempta diena. Taigi noriu pasveikinti nacionalinių parlamentų narius ir noriu pasveikinti pono Vateliai, kuris atstovauja šiuo metu ES pirmininkaujančią Belgiją. Ir netrukus tikiuosi pamatysime čia ir ponę Reding. Ačiū visiems už dalyvavimą ir tikiuosi, kad jūs šią dieną praleisite vertingai, kaip ir mes. Dėkuoju, Diena, už tai, kad pristatai turinio požiūrį mūsų seminarą ir naudodamasis progą iš karto suteiksiu žodį Melchiorui Vateliui, Belgijos valstybės sekretoriui, atsakingu už biudžetą, migraciją, prieklapšio politiką ir šeimos politiką. Prašau. Et je dirais merci de, de me laisser la, la possibilité à l'occasion de cette, de cette rencontre. Labai, labai ačiū. Pirmininkė. Taigi mes tikrai turime galvoti apie šeimas, piliečius ES, taip pat kokią svarbą jiems turi civilinė teisė. Taigi e, šio seminaro metu mes tiesiog įvertinsime ir padėtį tai, kas buvo padaryta šioje srityje. Aš pasižiūrėjau į jūsų darbo programą, matau, kad dalyvių bus labai daug ir kad diena bus nepaprastai įtempta. Iš tikrųjų, darbas bus labai įdomus, kalbant apie civilinę teisę ir ES piliečių požiūrį į ją. Europiečiai vis labiau uh, juda, važinė iš vienos šalies į kita, tai yra vienas iš ES tikslų, kuris iš tikrųjų pasiteisino. Tarptautiniu mastu staroma vis daugiau santokų. Labas rytas komisijos narė, sako kalbėtojas. Taigi, tarptautiniu mastu sudaro mūsų santokų vis daugėja ir tai yra labai neblogas dalykas. E, profesinė prasme taip pat atsiranda galimybė susipažinti su Europą. E, žmonės naudojasi laisvę judėti, keliauja po Europą. Tai reiškia, kad atsiranda vis daugiau tarptautinių mastų sudaromų santokų ir įvairių situacijų iškyla dėl jų. Ir tai turi įvairių e, pasiekmių civiliniai teisai. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes esame šiandieną čia. galime pasižiūrėti, kaip spręsti vairias atsirandančias problemas. Mes turime Europoje pašalinti skirtumus tarp mūsų sistemų. Belgija kaip pirmininkaujantis šalis atliko keturis dalykus ir aš norėčiau juos šiandien paminėti. Mes Manau, ir daug ką nuveikėme šiuose srityse. Pirmiausia, siekėme stipresnio bendradarbiavimo dėl taikomų skirybų, dėl taikomų skirybos teisės, skirybų teisės. Pirmą kartą pasitelksime sustiprintą bendradarbiavimą pagal sutartį e, šeimos teisės srityje. tam, kad e, galėtume apibriežti, kokia yra skirybų teisė. Ir tai vyksta pirmą kartą ir būtent pirmininkaujant mums dirbame šeimos teisės srityje. Mes e, siekiame apibriežti taikomą teisę e, skirybų atvejais pagal sutartį ir bandysime įtraukti visas šalis, kurios nori įsitraukti į šį procesą. Visas šalis įtrauksime, kurios nori apibriežti, prisidėti apibrėžiant, kokia bus taikoma teisė. Turime užtikrinti, kad kaip galima daugiau įsitrauktų į sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą nes kuo daugiau dalyvaus, tuo toliau pažengsime, palengindami gyvenimą Europos šeimoms. Ir tai, aišku, yra viena iš jūsų diskusijų temų šiandieną. Mes e, taip pat norime, kad parlamentai diskusijas įsitrauktų. E, kaip Europos Teisės aktų prieimėjai kartu su taryba tęsė diskusijas Europos parlamente apie tai, kokią reikėtų pasirinkti teisės e, sistemą, formą ir tai bus e, žingsnis į priekį, realus. 16 milijonų porų Europos Sąjungoje uh, išloštų nuo didesnio teisės, iš teisinio aiškumo, uh, žinodamos, kokia bus taikoma teisės sistema joms skiriantis. Mes turime steigti galimybę uh, poroms pasirinkti, kokia teisė bus taikoma. atsiras mechanizmai, kurie leis e, apibrėžti tai, pavyzdžiui, įprastinė gyvenamoji vieta. Tai būtų e, teisinis pagrindas žmonėms e, siekiantiems išsiskirti Europos Sąjungoje. Tai e, suteiks daugiau teisinio iškumo, bus mažiau kolizijų. Mm. Ir kai poros skiriasi, labai dažnai iškyla tas konfliktas, kurio, te, kurią teisinę sistemą taikyti. Mes siekiame panaikinti tos neiškumus ir pašalinti kolizijas dėl to. Tai turės e, mažiau poveikio ir mažesnio poveikio ir vaikams. Mes taip pat norime e, paveldėjimo teisės srityje pasistumėti į priekį. Kadangi e, žmonės gyvena uh, kitose šalyse ir kartais jie miršta ne savo gimtojoje šalyje. Ir visa Europa naudojasi judėjimo laisvę, taigi e, žmogus gali turėti, naudodamas šią laisvę, turto įvairiose Europos vietose. Mes norime užsitikrinti, kad pažymėjimai ir įregistruoti nusavybės dokumentai būtų uh, pripažįstami tam, kad būtų galima sumažinti ginčių skaičių dėl paveldėjimo ir susijusių dalykų. Egzistuoja skirtingose šalyse skirtingos sistemos, kurios taikomas paveldėjimams. Taigi ES e, bando žengti į priekį, nežiūrint kai kurių valstybių narių nenoro, reikia tą pripažinti. mes e, vis tik tai pasistumėjome į priekį šioje srityje, šiek tiek pakeisdami požiūrį. Dar vienas labai svarbus klausimas mums belgams ir Belgijai kaip pirmininkaujančiai šaliai yra vaikų neteisėtas išvežimas, vaiko grobimas. E, padėtis yra gana rimta. Vaikas yra lygties svarbiausias dėmuo. Koks būtų sprendimas krizinėse situacijose? Jos būna labai sudėtingos. Ir dar pagalvokime, kad e, gali būti susijusios dvi skirtingos šalis su vaiko pagrobimu, tai tada viskas dar e, tampa sudėtingiau. Mes turime įtraukti visus suinteresuotus asmenis, e, kurdami tam tikrą sistemą. Mes dabar e, įvedėme, įdėgėme tam tikrą arbitražą ginčių sprendimo sistemą, kur tėvai gali bandyti išsiaiškinti savo skirtingus požiūrius. Pradėjome įgyventinti dešimt bandomųjų projektų šioje srityje jie yra skirti tam, kad e, kuo daugiau žmonių pasinaudotų tokiais ginčių sprendimo centrais, kai e, kalbame apie vaiko grobimą, neteisėtą išvežimą tarptautinių porų atžvilgių. Reikia siekti, kad tėvai galėtų išsiaiškinti, rastų sprendimą ir kad sprendimo tėvai laikytųsi. Kai tėv, vienas iš tėvų pagrobė vaiką, tai susiję pirmiausia su ginčiu tarp tėvų, tačiau įkaitas arba auka yra vaikas. Taigi turime daryti viską, ką galime, kad e, rastume priimtiną sprendimą. Ir tarpininkavimas yra vienas iš būdų šiai problemai spręsti. Kaip sakiau, gyvenama dešimt bandomųjų projektų ir jie rodo, rodo, kad kai vyksta tarpininkavimas, kai žmonės kalba vieni su kitais, galima rasti kažkokį sprendimą netgi labai rimtais vaiko grobimo, pagrobimo atvejais. Dar paminėsiu Hagos konvenciją dėl išlaikymo mokėjimų. Ir e, Norime tiksliau apibriežti kalbą, e, terminus, e, kurie naudojami interpretuojant, interpretuojant šią konvenciją. Mes pateikime tam tikrų minčių, e, kurios mums leistų pasistumėti į priekį šioje srityje. Kai kalbame apie ištuokas, skirybas, tarptautinius paveldėjimus, vaiko grobimą ar išlaikymo teisę. Belgija pasistumėjo iš tikrųjų į priekį, gal daugiausiai nuveikėme skirybų teisės srityje, ne tarptautinių pagrobimų srityje, bet vis tiek visose srityse yra pasiekta rezultatų. Aš žinau, kad valstybės narės visuomet nėra linkę primti civilinės teisės elementų iš kitų šalių į savo šalies teisę. Galvojama, kad galbūt kitų šalių teisės aktai netokie geri kaip mūsų. Galbūt nereiktų būti tokiems negatyviems, nes kartais tas negatyvumas gali pakengti Europos piliečių e, gyvenimui, šeimų gyvenimui, nes e, ginčiai atsiranda teisiniai, e, teisiniai ginčiai susijęs su šeimomis, šeimų dalykais. Man atrodo, kad reikėtų dirbti visiems kartu, e, siekti derinti mūsų civilinės teisės sistemas, kadangi vis daugiau žmonių gyvena skirtingose Europos šalyse išsikelia gyventi kitas šalis, tai turi pasiekmių ir mes turime dirbti kartu, bendradarbiauti civilinės teisės srityje. Mes tokiais motyvais vadovaujamės, kai e, teikėme siūlymus minėtais klausimais, kaip pirmininkaujantį šalis ir mes tęsime šį darbą ateityje. Ačiū. Dėkuoju, vals, ponė valstybės sekretoriu, už suteiktą informaciją ir dabar man labai uh, smagu pasveikinti mūsų tarpę komisijos vicepirmininkė ponė Viena Reding. E, nežiūrint prasto oro, jie vis dėlto pavyko atvykti į parlamentą, taigi prašau žodis jum. Pone komisarė, verim. E, labas rytas, ponės ir ponai. Iš tikrųjų, labai malonu šiandieną ryte kreiptis ne vien tik tais Europos parlamento narius, bet ir nacionalinių parlamentų narius. Na ir beje. Na, labai svarbu, kad e, tikrai susitiktų kartu abiejų institucijų atstovai, nes tikrai pribrendo laikas tam, kad bendradarbiavimas tarp ES institucijų ir nacionalinių parlamentų būtų sustiprintas. Nes e, yra labai svarbių klausimų, kurias reikia spręsti. Ir tai turime daryti tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygiu. Ir tai yra tie patys klausimai. E, ir jie aktualas tie patiems patiems žmonėms. Kaip žinote, yra Europoje šiuo metu 12 milijonų žmonių, kurie pasinaudoja savo lais, laisvą įdimo teisę. Jie galbūt yra vienos valstybės piliečiai, tačiau bėdoje atsiduria kitoje šalyje. Todėl reikia pasirūpinti, kad nesvarbu, kur jie būtų ES, kur jie norėtų apsigyventi, kad jie ten jaustųsi namuose ir kad e, jie turėtų teisinio aiškumo, kad būtų užtikrintos jų teisės ir aišku, kad jie laikytųsi savo įsipareigojimų. Taigi, kas pasikeitė ir kodėl? Įsigaliojus Lisabono sutarčiai e, padėtis pasikeitė, nes prie jos yra pagrindteisių hartija. Taigi 2009 m. gruodžio mėnesį e, sprendimai liečiantis teisinis aktus buvo perkelti vien tik tais iš valstybių narių ministrų, teisingumo ministrų teisė, e, prerogatyvos ir beje tuo metu nei e, Europos teisingumo teisės, e, teismas, nei Europos parlamentas, nei nacionaliniai parlamentai neturėjo kompetencijos toje šrityje. O dabar viskas persikėlė į labai normalią teisėkuros procedūrą. Tai yra Um, komisija suformuluoja pasiūlymą, o po to jau uh, taryba, kompetitingi uh, ministrai kartu su Europos parlamentu, bendradarbiaudami su nacionaliniu parlamentu atstovais priima sprendimą, o Teisingumo teismas pasirūpina patikrinti, ar primtas sprendimas yra tinkamas ir tinkamai gyvenimas visais ligmenimis. Taigi turint visą tai galvoje, galiu pasakyti, kad aš kaip komisarė atsakinga už e, e, teisingumą, už pilietinės teisės, esu atsakinga už tai, kad e, viskas atsidurtų savo vietoje. Dėl kai kurių dalykų tai buvo lengva. Pavyzdžiui, tu čia paminėsiu tuos žmonės, kurie yra sulaikyti policijos ir patraukti į teismą um, kaiminė šalyje ir mes jau esame teisės aktus įtvirtinę į teisę į vertimą ir teisinį atstovavimą. Nuo kitą savaitę bus primtas sprendimas dėl tų žmonių teisų sąrašo, o po to galėsime perėti prie kitų teisų, pavyzdžiui, galimybę gauti teisinę pagalbą, konsultuoti su teisininku Taigi vis, tai visa tai yra minimalios teisės, kurios yra garantuotos visiems ES piliečiams, nepriklausomai nuo to, kur jie atsidūrė bedoje. Ir aišku, nepakanka vien tik tais pasirūpinti, kad būtų laikomasi tų žmonių teisų, kurie atsidūrė bėdoje ir buvo patraukti į teismą. Tai reikia, aišku, pasirūpinti ir aukų, nusikaltimų, nelaimingų įvykių, nelaimių aukų teisėmis. Tai yra tų žmonių, kuriems tos bėdos nutinka, kai yra kaiminė šalyje. Ir kitų metų pavasarį esu nusipirkęs ketinu e, pasiūlyti e, išsamų e, teisinių priemonių ir vadinimo minkšto įstatymo paketą skirtą aukų teisę apsaugai. Lygis tas pasakytina ir apie teisės aktus palankius vaikams, nes tikrai labai dažnai vaikai susiduria specifinėmis problemomis, kai jiems, pavyzdžiui, reikia vykti į teismą e, kaip e, liudininkams, kaip nešalies e, teismą. Taigi esame labai rimtai nusiteikę pasirūpinti, kad lais laisvas asmenų judėjimas taptų apčiuopiama teisė piliečiams. Na, simboliškai šių metų spalio 27 dieną to jau pasirūpiname. Įvyko bendra spaudos konferencija ir Mišel Barnė atsakingas už vidaus rinką, o aš asmeniškai atsakinga už pilietybės klausimus. Toje spaudos konferencijoje kartu metu e, informavome spaudą apie tai, kaip norime atgaivinti, atšviežinti vidaus rinką, ne vien tik tais iš ekonominės perspektyvos, bet ir iš piliečio perspektyvos, kuris yra nemažiau svarbus nei ekonomika. Taigi, e, piliečiai ir ekonomija yra, yra dvi vieno ir to, vienos ir tos pačios monetos pusės. Ir pagrindas tam yra Lisabonos e, sutartis ir pagrindteisų hartija. Ponas e, Mečelie labai išsamei kalbėjo apie komisijos pasiūlymą dėl paveldimo ir testamentų ir e, tai leis išspręsti e, tas problemas, kurios išplaukė dėl to, kad kasmet e, tarp valstybinių lygių reikia spręsti 450 e, tūkstančių paveldimo bylų. Taigi reikės priimti sprendimus dėl atsakingų teismų, dėl taikomos teisės ir gyvenamoji vieta turėtų būti kriterijus, kuriuo bus vadovaujamasi primant sprendimą. Ir tik tais tokiu, ir tokiu būdu bus užtikrinta, kad tik vienos valstybės narės teismas bus atsakingas už um, paveldimo teismų bylų sprendimą ir bus taikoma viena teisė. Ir beje, teismo sprendimas uh, vienoje valstybėje narė galios visoje valstybėje narėje. Ir tai reiškia, kad vienoje valstybėje narėje patvirtintas dokumentas turėtų galioti visose valstybėse narėse. Taigi valspil, iš piliečių nebus reikalaujama uh, gilintis į kiekvienos valstybės narės procedūros. Jeigu žmogus miršta yra paveldimas, nereikės dokumentų pripažinimo. Bus europietiškas paveldimo sertifikatas, kuris įrodo parodys esamą padėtį bei paveldėtojų e, teisės, o taip pat konkrečios valstybės narės administracijos įgaliojimus bei galiojančią teisę. Taigi toks sertifikatas leis piliečiams pasinaudoti savo teisę, e, remintis vienu dokumentu, kuris galios visose valstybėse narėse. Žinau, kad tiek Europos parlamentas, tiek nacionaliniai parlamentai ir taryba e, labai gilinsis į konkrečius šio pasiūlymo aspektus ir tai reikia padaryti. Būtent todėl taryba, komisija labai tampriai bendradarbiavo su kitomis teisėkoros institucijomis. Tokiu būdu bus užtikrintas teisinis aiškumas, kurio tikrai reikia piliečiams. Tačiau e, turint galvoje tą labai konkretų darbą, nepam, turime nepamesti iš jokių viešųjų konsultacijų ir poveikio vertinimo. Ir visas tas darbas parodė, kad visuomenė labai palaiko šios darbus. Taip, turime konkrečiai gilintis į labai konkrečius aspektus, bet tai neturėtų sustabdyti to teisės akto prieimimo, kurio, la, kurio kasmet reikia 450 tūkstančių piliečių. Ir esu įsitikinusi, kad pavyks rasti sprendimą, kuris bus primtinas visoms šalims. Taigi tai yra tik tais vienas iš tų elementų, kuriuos norėjau atkreipti dėmesį ir kurie leis piliečiams pasinaudoti savo e, tarpvalstybinę judumo teisę. Lygiai taip pat esu nusiteikusi palengvinti e, porų, susituokus ir nesusituokusių porų e, gyvenimą ir siūlysiu teisės ak, e, ak, aktus dėl materialinių šeimų, o taip pat registruotų porų teisų. Nes labai svarbu žinoti, kokie teismai yra atsakingi, į kokį teismą reikia krimtis konkrečiai toms poroms, sprendžiant savo turto klausimus. Na ir liečiant šeimų turto e, klausimus, o taip pat jų pripažinimas iš valstybės nare, e, pripažinimas valstybės narse. Dėl to E, tai yra atitinkami santokos e, teisės pasiūlymai bus pasiūlyti 2011 metais. Ir lygiai taip pat bus pasiūlymų ir dėl um, tėvų atsakomybės. E, skirybų atveju teisės aktas. Čia paminėsiu Roma 3 ir ponas e, Vatelė apie tai jau kalbėjo, taigi prie šio klausimo negryšiu. Dar trumpai paaiškinsiu keletą dalykų. Reglamentas dėl taikomos teisės skirybų atveju. Tai yra pirmas toks sprendimas, kuris buvo uh, primtas remiantis išplėstinio bendradarbiavimo pagrindu. Kaip Luxemburgietė nesu labai didelė išplėsto uh, bendradarbiavimo šalininkė. Aš manau, kad reikėtų įsiklausyti iš 20, 27 valstybių narių nuomonę, ne tik tai šalių grupės nuomonę. Uh, Taigi konsultavausi su kolegomis kurį laiką prieš primant sprendimą eiti būtent čia linkme, reglamento linkme, nes tai tikrai proveržis. Tai yra pirmas toks atvejis, kai siūloma pasinaudoti išplėstinio bendradarbiavimo atveju, bandant įveikti įstrigusią situaciją dėl e, Europinio teisės akto. Tai yra atviras e, išplėsnis bendradarbiavimas, taigi valstybės narės, jeigu jos nori, jos gali prisijungti prie tos kompetingų šalių grupės, tačiau jo yra pasirinkimas tarp tokio sprendimo, kuris tiktų daugumai piliečių ir šios procedūros metu bus atsižvelgta 80 procentų piliečių poreikius, arba kitas pasirinkimas iš viso nebūtų jokio sprendimo ir išliktų ta labai neaiški situacija e, su kuria tenka susidurti, sprendžiant tarp mišrių šeimų skirybų atvejus. Taigi, galbūt tokio išpresnė bendradarbiavimo procedūra na, šiek tiek įstrigau, e, bus panaudota ir sprendžiant Europos patentų klausimus, nes e, e Pasiekus proveržį šeimos teisės rytyje galbūt panus proveržis bus pasiektas ir patentų šalyje. Laisvas dokumentų judėjimas ir cirkuliacija yra prielaida laisvam asmenų judėjimui. Pavyzdžiui, tam, kad vaikai galėtų eiti į mokyklas, reikalingi sertifikatai, reik, tam, kad asmenys galėtų tuoktis, kad galėtų gauti pensiją kitose šalyse. Tai yra prielaida tas laisvas dokumentų cirkuliavimas, kai žmonės nori pasinaudoti savo savo laisvo judėjimo teisę, jie susiduria su kliūtimis, ypač pavyzdžiui, kai viena valstybė narė išleisti dokumentai e, nepripažįstami kitoje. Ir bandydami spręsti šią problemą, pradėsime viešasias konsultacijas gruodžio mėnesį ir šios dienos diskusijų rezultatai bus svarbus indėlis į šį darbą. Na ir po to kai viską išanalizuosime, be kita ko ir viešasias konsultacijos rezultatus, rezultatus pas, pat, pateiksime du teisės pasiūlymus dėl laisvo dokumentų cirkuliavimo ir dokumentų teisinio statuso pripažinimo. Tai tikriausiai visi šie darbai bus baigti 2013 metais. Melchioras kalbėjo apie tai, jog ES yra daug vaikų, kurios skaudžiai paliečia šeimų ginčiai ir pagrindinį teisų E, teisų 24 straipsnėje išryškinamos e, tų vaikų teisės, kurie atskirti nuo vieno ar abiejų tėvų, kurie turi teisę palaikyti reguliarius ryšius abiem tėvais. Aišku, jeigu tai neprieštarauja jų interesams. Europos teisės aktai jau palengvina atitinkamų sprendimų dėl tėvų atsakymybės pripažinimą ir gyvendinimą. Taip pat egzistuoja problemų ir dėl taikymo. Iki 2013 metų pabaigos mes peržiūrėsime egzistuojančius teisės aktus liečiančius atitinkamų teisės, atitinkamų sprendimų pripažinimą ir gyvenimą. Ir taip pat pasižiūrėsime, kokiu patarpiniu priemoniu reikia tokių e, sprendimų e, pripažinimų ir gyvenimų kitose teisės aktuose. Ir čia atkreipsiu dėmesį egzekvatorios procedūrą. Ir reikalingos trumpesnės procedūros tokių sprendimų pripažinimų ir gyvenimų. Ir taip pat reikalingos trumpesnės procedūros, kurias galėtume taikyti vaikų grobimo atvejais ES viduje srityje. Gerbiami ponės ir ponai, tai yra vieni tik keletas elementų iš tų pasiūlymų, kuriuos ketiname suformuluoti. Tačiau čia reikia nepamiršti štai ko. Mm, naudojantis e, vidinę rinką kaip e, laisvo judėjimo erdvę mūsų piliečiams, tai reikia pasirūpinti, kad jų teisė į laisvą judėjimą nebūtų vien teorinė, bet ir praktinė, o tai reiškia, kad reikia pašalinti daugybę kliučių, kurios šiuo metu dar išlieka ir trukdo piliečiams pasinaudoti savo teisę. Ir tai susiję ir su ta nauja sistema, kai komisijas teikia pasiūlymą, tarp parlamentas ir taryba priima sprendimą, o visko kontrolė teisingumo teismas, ši sistema iš tikrųjų veiksminga ir mums pavyzdžiui pavyko pasiekti, kad būtų patvirtintos pirmosios priemonės, kad būtų perėti nuo koncepcijos iki sprendimų. Ir praėjo tik tais devini mėnesiai, taigi tai rodo, kad e, Europinis teisės aktų priimimo kontekste tai yra labai greitos procedūros ir tai iš tikrųjų būtini sprendimai tam, kad tie 12 milijonų piliečių galėtų pasinaudoti savo teisėmis nepriklausomai nuo to, kur jie Europos Sąjunga. Ir čia džiaugiuosi bendradarbiavimu ir su nacionaliniais parlamentais, kurie leis paspartinti procedūras tam, kad piliečiai galėtų praktiškai pasinaudoti savo teisėmis. Dėkoju, ponė komisarė, už e, jūsų pasisakymą. Ir dabar pereiname prie mūsų seminaro. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Tadėš Cvievka. Jis yra uh, Teisės komiteto. Vienas frakcijos koordinatorius. Taigi, prašau žodis jums. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Raz jeszcze chciałem. Labas rytas. Noriu pasveikinti visus čia susirinkusius. Man tikrai malonu pasveikinti Jūs šiame e, seminare, pirmojoje mūsų darbinio seminaro dalyje. Gerbiami parlamentarai, senatoriai, susirinkę Europos parlamente. Man ypač malonu kreiptis į kalbėtojus, kurie pasisakys ir pasidalins savo sukaupta patirtimi su mumis šiandien. Manau, kad mūsų laukia tikrai daug įdomių pasisakymų šiuo sudėtingu ir opiu klausimu, tai yra šeimos teisės klausimu. Noriu pasveikinti senatorių Arkadijas Diedeserą iš Teisės reikalų komiteto iš Ispanijos senato. Mes drauge pirmininkaujame šiai posėdžio daliai ir gale e, jis, mano kolega, suformuluos apibendrinamasis išvadas. Norėčiau visiems dalyviams priminti, jog yra sudarinėjamas kalbėtojų sąrašas. Jeigu norite pasisakyti, įrašykite savo pavardę ir e, tuomet e, galėsite kalbėtojui užbaigus pasisakymą užduoti klausimus. Labai svarbu, kad e, tas sąrašas, kad tie, kurie nori pasisakyti, kiek, kiek anksčiau, kiek įmanoma anksčiau. Uh, komunikuotų tą informaciją, nes mes jau beveik 20 minučių vėluojame. Taigi, tai sakau, norėdamas užtikrinti, kad šiandienomos diskusijos būtų kiek įmanoma vaisingesnės. Aš esu parlamento teisės reikalų komiteto narys ir šeimos teisės klausimus mes svarstame kasdienėme mūsų darbe. Būtent todėl labai atidžiai klausysiuos šiandienos pasisakymų ir E, jūsų komentarų. Nebejoju, kad net diskusijos gali būti emocingos dėl visiems suprantamų priežasčių. Taip pat prašau kalbėtojų laikytis pasisakymui numatyto laiko. Kiekvienam kalbėtojui skiriama 10 minučių pasisakymui ir aš bandysiu užtikrinti, kad tiek ir kalbėtumėte. Uh, nes tik tai taip aptarsime visus klausimus, kurie yra įtraukti į mūsų darbo tvarkę. Pirmiausia, kalbės ponia Katarina Böl-Velki, privatinės tarptautinės teisės profesorė, dirbanti Utrechto universitete. Ji taip pat yra palyginamosios ir šeimos teisės specialistė. Profesorė aptars pasiūlymą dėl pagilinto bendradarbiavimo, dėl teisės taikytinos skirybų atvejams tarp valstybiniais atvejais. Taip vadinamas Romos 3 pasiūlymas, kuris šiandien jau buvo minėtas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. 2010 m. kovo mėnesį Europos komisija paskelbė pirmąjį pasiūlymą dėl pagilinto bendradarbiavimo užtikrinimo E, gyvenimo skyrium ir skirybų atveju tarp valstybiniais atvejais. Jis kitaip vadinamas e, Roma 3 pasiūlymų ir ten yra kolizinės normos e, taikytinos aktualios tais atvejais. Taigi, tas reglamentas patvirtintas. Busimasis Roma 3 reglamentas įsigalios tik tai 14 valstybių narių. Kaip ką tik girdėjome, pirmą kartą civilinio bendradarbiavimo srityje pasitelkta pagilinto bendradarbiavimo procedūra. 13 valstybių narių nedalyvaus, nepatvirtins Roma 3 reglamento. Jos ir toliau taikys savo nacionalinės įstat, kolizinės įstatymų normas, kurios nebūtinai atitinka Roma 3 reglamentą. Kodėl 2008-aisiais nebuvo pasiekta konsensuso, kuomet buvo rengiamas dokumentas, e, yra puikiai žinoma visiems, kurie domisi tarptautinių e, skirybų klausimais. Aš apie tai daug nekalbėsiu, bet aš norėčiau iškelti keletą klausimų, kalbėdama, komentuodama Roma 3 reglamento turinį. Visų pirma, noriu pasidžiaugti tuo, kad e, sutoktiniai turės galimybę patys nuspręsti, kuris kurios šalies įstatymai bus taikomi. Tik tai klausimas išlieka, kada tai bus įmanoma. Pagal Roma 3 reglamento pasiūlymą kol kas nėra jokių apribojimų, tačiau yra skirtumas tai, tarp šitų kokių dalykų. E, tarp, tarp e, santokos e, sudarimo kuomet pasirašomas dokumentas ir kitų atvejų kai, pas, kai santokos sudarimo atveju kartais pasirenkamas kokios šalies įstatymas, tai gali būti nebeaktualu, kuomet e, vyksta skirybų procesas. Man atrodo, kad e, sutoktiniai turėtų turėti galimybę nuspręsti, kurios šalies įstatymai taikomi, kuomet jie skiriasi, o ne kai tuokėsi. Nes, gali, nes nuo to momento, kuomet jie susitokia, gali būti praėję keletas dešimtmečių ar keletas metų. Pagal Roma 3 reglamentą toks pasirinkimas turėtų būti sudarytas raštu, pasirašytas ir turi būti nurodyta data. Tačiau tai nereiškia, kad abu sutoktiniai visiškai iki galo suvokia, kokios yra jų pasirinkimo pasiekmes. Tačiau e, konsultuoti su teisininku nėra privalu. E, dalyvaudam tie teisininkai, kurie užsima skiri, tarptautinėmis skirybų bylomis labai prim, primiktinai rekomenduoja pasitarti su teisininkais, nes kartais yra labai sudėtingų atvejų. Tas pats pasakytina apie informaciją, kurią teikia Europos teismų bendradarbiavimo tinklas. Sunku paaiškinti, kodėl Roma 3 reglamente kaip kriterijus pasirinkta paskutinė bendra sutoktinių gyvenamoji vieta. Jeigu vienas iš sutoktinių vis dar gyvena toje vietoje, tuomet e, tas jų bendras gyvenimas neturi būti pasibaigęs anksčiau nei e, metai iki e, teismo skirybų proceso teisme pradžios. Sunku paaiškinti, kodėl būtent šis sudėtingas kriterijus pasitelkiamas e, sprendžiant, kurios šalies įstatymai taikomi. Jis turėtų būti išbrauktas. Apie tai kalbama reglamento pasiūlymo trečiame ir ketvirtame straipsniuose. Vienas iš pagrindinių argumentų, kuriuo naudojasi valstybės narės, pasirinkdamos nedalyvauti e, šiame pagildame bendradarbiavime, yra tai, kad kolizinės normos gali prieštarauti pasirinktam, sutaktiniu pasirinktam atvejui. Ir taip pat reikėtų pasakyti, kad reikia pas, būtina užtikrinti, kad negalima pažįsti, negalima pažįsti pagrindinių leksforės principų. Ir dėl to Europos e, teisės aktų kuriejai turi nepamiršti, kad daugelį valstybių narių yra pažydinėjimas tas principas, pagal kurį abu sutoktiniai turi teisę į teisingumą užtikrinamą įstatymų e, skirybų atveju. Pavyzdžiui, Maltoje. Maltoje išsiskirti neįmanoma. O kaip su kitomis valstybėmis narėmis? Ar pas juos, ar pas jas, ar jeigu skirybos vyksta kitoje valstybėje narėje, ar gali būti taikomi tos valstybės narės, o ne Maltos įstatymai? Tenka tik apgailę stauti, kad kitos dalyvaujančios valstybės narės pagilinto bendradarbiavimo procedūroje neprieštarauja tam, kad tokios nuostatos būtų įtrauktos į Europos masto reglamentą. Jos šiuo, šiuo teisės aktu sprendžia nacionalinį, e, nacionalinę situaciją. Malto situacija yra regreso ženklas, jūs siunčia tikrai negerą ženklą. Aš pati e, Roma 3 reglamentą vertinu neigiamai. Kolizinės įstatymų normų, no, nu, įstatymų kolizijų reglamentavimas yra labai sudėtingas ir to e, reglamento nuostatų taikymas yra sudėtingas. Ta reglamentą tikrai dar galima būtų tobulinti. Tačiau labai svarbių dalykų laikau štai ką. Šiandienos pasirinkimas bus, išliks ateityje, bus at, aktualus ateityje. O ateityje mes turime siekti nuoseklesnės privatinės teisės normų tarptautiniais e, šeimų gyvenimo aspektais. Roma 3 nustato visą toną ateityje. Bendrais bruožais kalbant, būtų rekomenduotina pasirinkti leksforai principo taikymą. Tai yra vietos, kurioje nagrinėjama byla įstatymo taikymą. Tačiau tai gali reikšti, kad e, asmenys ims ieškoti savo palankiausio, ša, savo palankiausios šalies teismo ir įstatymų. E, Roma 3 čia ne viena. Bruselis bis nusprendžia, kurios e, kur, kurios jurisdikcijos teismai turėtų spręsti konkrečius atvejus. Tačiau poros pasitelkė įvairiausius argumentus, kad būtų išskirtos toje šalyje, su, kurio, su, kuria, ir su kurios įstatymais jų, jų niekas nesieja. Ir Roma 3 neišspręs pro, kai kurių problemų. Taigi dėl šių priežasčių, dėl kitų priežasčių, kurias išdėšiau savo e, pranešime e, patiktame raštu, aš siūlau nepri, netvirtinti Roma 3 reglamento. Bardzo dziękuję pani profesor. Rzeczywiście. Labai ačiū profesoriai. Klausimai susiję su Roma 3 iš tiesų yra nepaprastai sudėtingi. Žinome, kad e, taikymos rytis šio pasiūlymo yra ribota ir neaišku, kokia yra pridėtinė vertė. Roma 3. Parlamentas teikia tik konsultacijas šios teisėkros procedūros metu, bet esame dėkingi Belgijai kaip pirmininkaujančiai šaliai, kuri atsižvelgia į mūsų pastebėjimus. Jie buvo svarstomi per korę per posėdį. Mes grįšime prie šio klausimo per diskusijas šiek tiek vėliau, o dabar pereikime prie kito diskusijos dalyvio, tai yra Siefan Erb, e, civilinės teisės ir Europos privatinės teisės profesorius iš Masikto Europos privatinės teisės instituto. Jis taip pat yra e, apeliacinio teismo vyriausiojo teisėjo pavaduotojas. Uh, Profesorius mums papasakos apie klausimus susijusius su e, šeimos nuosavybės sistemomis ir e, iš e, Europos Sąjungoje. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Pirmiausia, keletas pastebėjimų dėl privatinės tarptautinės teisės. Jis jėsi su žmogaus, teis, žmogaus teisėmis, kadangi Europos teisėje įtvirtintos keturios laisvės ir privatinė tarptautinė teisė negali būti atskirta nuo kai kurių kitų teisės um, aspektų, pavyzdžiui, paveldėjimų teisės. Aš per keletą minučių, kurios man suteiktos, pabandysiu kalbėsiu apie privatinę tarptautinę teisę ir jos ryšius su uh, daiktinė teisė mes neturėtume kalbėti apie galbūt tiek teisės koliziją. Kalbame apie teisinės sistemas ES, tačiau ir dėl to reikia klausti savęs, kaip galima derinti skirtingus įstatymus, kaip susijęti tam tikrą konkretų įstatymą asmenims, kurie gyvena ne savo gimtojoje šalyje. E, šeimos nusavybės teisės sritis ir teisė e, susijusi su kartu gyvenančiai žmonėmis yra gana sudėtinga. Pirmiausia, žmonės gali pradėti gyventi kartu, e, neįteisindami savo ryšio. Pavyzdžiui, nesusituokę ar nepasirašę bendro gyvenimo sutarties. Tada situacija tampa gana sudėtinga, kadangi e, neaišku, kokias taikyti taisyklės. Leksei Sitei pirmiausia taikoma to, tam tikromis problemų atveju teisė. Pavyzdžiui, jeigu kažkas Vokietijoje gyvena su kažkuo iš Niderlandų ir turi namą Belgijoje, tai dėl namo taikoma Belgijos teisė, o jeigu jie turi turto Vokietijoje arba Niderlanduose, tai e, tam turtui taikoma arba Vokietijos arba Niderlandų teisė. Ir situacija yra, kaip matote, gana sudėtinga jeigu žmonės yra nepasirašę susitarimo dėl, neregistravę susitarimo dėl e, bendro gyvenimo, tai jie gali pasirinkti, kokia teisė sistema bus taikoma. Kai žmonės gyvena kartu nesusituokę, tai galime per juos pamatyti, kokia gali būti sudėtinga situacija. Jeigu būtų įregistruota partnerystė, situacija pasikeistų. Tada galima pasakyti, kad mes pasirinkome tam tikrą režimą ir tegul mums būna taikoma teisė tos vietos, kur buvo įregistruota partnerystė. Žmonės, aišku, tuokėsi ir kyla klausimas, ar e, yra priimtina. Na, santuoką, nes žinome, kad e, kai kur gali susituokti tos pačios lyties asmenys, bet ne visur tokios santuokos yra pripažįstamos. Šioje srityje yra atlikta tam tikrų darbų, egzistuoja Hagos konvencija dėl e, šeimos nuosavybės režimų, sistemų ir aš norėčiau dabar pabrėžti vieną dalyką. Jeigu yra kas nors daroma Europos e, privatinės tarptautinės teisės e, derinimo srityje, tai mes turėtume iš arčiau pasižiūrėti, ką padarė kitos institucijos pasaulio mastu. Neturėtume sukurti situacijos, kai Europa žengtų tik savo keliu, nesižvelgdama į tai, kas vyksta kitur. Aš savo apžvalgoje, kurią jūs turite, pateikiau keletą rekomendacijų. Pirmiausia, asmenų mobilumas yra ne, esmi, ne tik esminis elementas vidaus rinkoje, bet ir ES pilietybės išraiška. Ir į tai reikėtų atsižvelgti, galvojant apie bendras vienodas Europos taisyklės, kurios būtų taikotos, taikomos santokos šeimos nusavybės uh, e, tu, režimams. Reikia taip pat užtikrinti autonomiškumą. Uh, Taikančias taisyklės egzistuoja Hagos konvencija šioje srityje ir ji atrodo užtikrina laisvę ir privatų autonomiškumą iki tokio laipsnio, kad į tai reikia žiūrėti labai atsargiai. Dar vienas dalykas. Registruotos partnerystės e, yra įregistruotos, taigi yra tam tikrą prasme formalizuojančios santykius tarp partnerių. E, Kai kurios palyginamosios studijos rodo, kad tokių partnerystų teisinės pasiekmes yra skirtingos, kadangi jos yra įregistruotos, tai yra vienijantis elementas ir tai gali būti e, tarsi vienijančių veiksnių arba veiksnių, kuris yra pagrindinis. Ir autonomija turi būti leidžiama. Mm, Ir tada e, registruojant reikia taikyti įprastinės e, gyvenamosios vietos teisę. E, partneriai turi turėti teisę pasirinkti, kur įregistruoti savo partnerystę. Toliau de facto sąjungos, tai yra problemiškiausias rytis, kaip aš sakiau, jų negalime laikyti kaip atskirų teisinių institutų ir reikia išanalizuoti šią sritį prieš galvojant apie bet kokių Europos taisyklių įvedimą. Reikia galvoti apie susitarimus, apie nuosavybę ir e, taip pat pasitikėjimo perspektyvą, nes e, paprotinėje teisėje tai yra labai svarbus elementas. Kai kalbame apie defektos, defektos sąjungas, tai turtiniams santykiams e, taikomos yra įvairios taisyklės. E, tie žmonės kartais nenori sudaryti tradicinės šeimos ar įregistruoti partnerystės. Ir aš nežinau, kodėl mes turėtume parengti tokioms e, sąjungoms e, vienodas taisyklės kai e, žmonės e, nutraukia bendro gyvenimo susitarimą, tai reikia taip pat gerti šalių autonomiškumo principą. Vokietija ir Prancūzija yra pateikusios pasiūlymą parengti europinį modelį tokiems santykiams. bet kaip ir dėl bendrosios referencijų sistemos iškilo problemų. Ar galima parinkti europinį modelį, kuris neturėtų sąsajų su valstybių narių teisė, ar pasirinkti modelį, kuris būtų pagrystas e, kokios nors konkrečios valstybės narės teisinė sistema ir būtų taikomas visuotinai manau, kad jeigu galvosime apie europietišką modelį, tai galbūt užsimosime per nelyg e, plačiai, bet galbūt galima pagalvoti apie kažkokį jau dabar taikomą modelį. E, reikia galvoti apie e, pasitikėjimo modelį paprotinės teisės sistemoje. Reikia taikyti pasitikėjimo pripažinimo principus ir taip pat reikia galvoti apie ES pasikeimo teisės pripažinimo taisyklės. E, pasikeimo e, principai yra svarbus šeimos teisėje, palikimų teisėje, bet šiandien mes e, apie tai nekalbėsime plačiau, kaip ir apie finansinius konkrečius dalykus. Ačiū. Bardzo dziękuję, panie profesorze, to rzeczywiście nie... Dėkoju, panie profesoriu. Na, iš tiesų, tai tikrai labai svarbus klausimas įčiat, turint galvoje registruotų partnerysčių skaičių, e, kuris dabar egzistuoja valstybėse narėse. Ir tai, aišku, reiškia, kad reikia spręsti turto, o taip pat ir paveldimo klausimus. Na ir valstybių narių teisės perimas būtų vienas iš sprendimų, jūs kalbėjote apie Prancūzijos ir Vokietijos sistemą. Taigi iš karto galiu suteikti e, žodį kitai kalbėtojai Eva Becker. Ji yra Jungaburt ir Becker e, <clears throat> kontoros teisininkė iš Berlyno. E, ir ji kalbės apie Vokietijos ir Prancūzijos santokos turto teisę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Na, iš tikrųjų, norėčiau informuoti apie labai konstruktyvų rezultatą ES. Tai yra e, Prancūzijos ir Vokietijos susitarimas dėl santokos turto sprendimo. Na ir čia yra tam tikros kolizinės normas, o taip pat reikia suderinti teismų atsakomybės klausimus, o taip pat tokiu būdu būtų pasiektas e, te, teismų pripažinimas kitose šalyse. Tačiau aš kalbėsiu dabar dabar apie materialinės teisės užtikrinimą, o konkrečiai dviejose valstybėse suderinta turto teisė. E, šiais metais Prancūzija ir Vokietija pasirašė vasario mėnesį atitinkamą susitarimą ir, ir, ir tai yra turto klausimas sprendimas priklausomai nuo. Uh, įsisteigimo vietos. Na, iš tikrųjų vis daug žmonių keliasi gyventi į kitas vietas, taigi šį tyrimą vertinčiau kaip sėkmės rezultatą, o kitą vertus žmonėms keliantis kitur. E, reikia spręsti vairius susiturtus susijusius klausimus. Šis sustarimas kol kas dar nepakankamas ir abiejose valstybėse narėse yra teisės aktai reglamentuojantis turto klausimus, tačiau kai yra tarp valstybinės bylos, vis dėlto sprendimų pritrūksta, nes nacionalinės nuostatos yra susijęs su nacionaliniu kontekstu. Taigi, kaip jau girdėjome, e, santokos turtiniai klausimai yra susijęs su nusavybės klausimai, nu taip pat tai susiję ir su paveldimo, taip pat e, įmonių nusavybės teisė. Ir, ir Tiesą sakant, jeigu yra tarp valstybiniai atvejai, tai tai reiškia, kad reikia kistis ir kitos valstybės narės teisinės sistemas ir rezultatas nėra geras. Taigi reikalinga. Um, E, reikalinga nauja sistema, kuri teikintų e, šios kriterijus. E, nauja turtinė padėtis turėtų atitikti kitos valstybės narės teisės, taip pat jie turėtų nesikirsti su tos valstybės teisės, o taip pat tai turėtų neliesti ir nekeisti turto administravimo ir valdymo klausimų. Na, o taip pat tai turėtų leistų solidariai veikti su toktinėms. Tai Na ir komisija, kur, kuri gilinasi materialinės teisės klausimus, mane, kad ši kriterijus, šios kriterijus galima um, tenkinti atskiriant turtą. Na, abiejose teisinės sistemose ir yra pagrindas toks, kad e, jeigu yra santoka ir yra bendras turtas sukaupiamas, į tai reikia atsižvelgti. Na ir taip pat reikia atsižvelgti, kokį turtą turėjo sutoktinė jų santokos pradžioje ir pabaigoje. Ir po to padidėjęs e, turtas, sukauptas turtas santokos metu turėtų būti paskirstytas abiems sutoktinėms. Tokie modeliai yra e, žinomi daugelį ES narių. Ir norėčiau dabar atkreipti dėmesį kelią keletą nuostatų, e, kurios leisime vertinti e, tas problemas, su kuriomis susidūrė parla, pro, komisija siūlydama šeimos buvinės vieta. Na, taigi Tai šeimos, buve, šeimos įsisteigimo vieta liečia ir nuomos aspektus, ir nuosavybės turtą. Taigi, na ir labai svarbu praktikoje yra, kur yra šeimos būtas, būstas, ir, ir jį reikia apsaugoti. Na, o Prancūzijoje yra irgi atitinkama nuostata. Kita ypatybė yra dovanojimas 8 ir 10 Vokietijos atsingamas teisės straipsnis ir bürgerte während des güterstandes verwandten in gerader linie geschenkt hat. Na ir jeigu e, Vokietija yra tinkamos nuostatos e, reglamentuojančios e, dovanojimą, tai tiesą sakant, e, tiesą sakant, Prancūzijos tekamas modelis atrodė daug sudėtingesnis ir mums norėsi kai ko paprastesnio, tačiau kita vertus, jeigu, e, bet galime įsivaizduoti, kad vis dėlto tai bus primta sutaktims. Trečias dalykas yra įvertinimas, kaip išaugo vertė, pavyzdžiui, e, sklypo vertės išaugimas yra nelaikytinas, tuo kriterijum, kurį reikia atsižvelgti ir beje, e, vertinant turto sumažėjimą ar padidėjimą, teko ilgai dėrėtis, nes reikėjo vertinti atinkamą ir laiką, nuo kada galima vertinti turto padidėjimą ir mažinimą iki kada. Na ir čia tarsi buvo pasirinktas Vokietijos modelis, tai yra pradinis turtas ir jo vertė pačioje pradžioje ir čia yra daroma išimtis nekilnojamo turto vertinimui. Na ir tiesą sakant, paprastai e, turto vertė neretai auga nepriklausomai nuo sutuktinių veiklos ir beje pavyko rasti kompromisą, kuris buvo primtas visiems. Na ir galiausiai aneksavimo problema. Na, Vokietija yra štai kaip. Jeigu yra pradinis turtas ir jo vertė lyginama su. Uh, e, vėlesnė turto vertė, tai prancūz, pagal prancūzijos teisę indeksavimas, indeksavimas yra ribotai leidžiamas, tai yra devintasis sutarimo straipsnis ir ten žiūrima į uh, turto išaugimą lyginant su bendromis vartotojų kainomis. Na, čia reikės išvelgti ir padėti ir kitas, uh, kitose valstybėse narėse ir komisija yra nusprendusi patikrinti, ar tok, toks uh, vertinimas remint yra panašus ir kitose valstybės narėse. Taigi Na ir galiausiai persi prie vertinimo. Na, ypač galvojant apie šeimos teisę, atrodo, nebus įmanoma harmonizuoti materialinę teisę, na, nes tai yra pernelyg susiję klausimai su tradicijomis ir emocijomis. Todėl harmonizavimas nebūtų buvęs įmanomas, tačiau susitarimas jį. Uh, pakeitė. Na ir atrodo išaugo poreikis supaprastinimui ir darnimui ir tada tai leidžia įveikti nacionalinės teisės tradicijas. Ir šis Prancūzijos-Vokietijos projektas yra svarbus žingsnis link materialinės šeimos teisės harmonizavimo Europos Sąjungoje, o kartu Tai yra labai naudingas tarimas abiejų šalių piliečiams, nes jis leidžia pr pasiekti praktinius sprendimus, sprendžiant jų turtinius klausimus. Ir tai pasakytina ne vien tik apie Prancūzijos ir Vokietijos piliečius. Na ir vertinant komisijos, e, vertinant šį tarimą, komisija priešvada, kad ir kitas šalis gali interesuoti šis sutarimas. Taigi prie šio sutarimo gali prisijungti visos valstybės narės. Ir valstybės e, tiems narėms turėtų būti lengva prisijungti prie šis sutarimas susitarimo, nes materialinės teisės teisė reglamentuojantis uh, susitarimas nekeičia nacionalinės teisės, nes nacionalinės teisės na, nuostatos uh, yra papildoma galimybė pagal tą susitarimą. Galvojant apie porų teisinį aiškumą, mano manimo būtų labai gerai, jeigu e, šis, šie darbai susijęs su šiuo sustarimu motivuotų e, toliau harmonizuoti E, sparčiai, tačiau apdairiai harmonizuoti tik kitas e, šeimos teisės nuostatas. E, Ačiū. Pone Becker, už tikrai labai įdomų pranešimą. Esu įsitikinęs, kad patirtis dvišalėm, sukaupta dvišalėme kontekste gali tapti pavyzdžių, kas, kokie sprendimai pasiteisintų platesnėme, e, te, platesnėje teisės sistemoje. Tai aktualu e, visoms valstybėms narėms. Mes žinoma nagrinėsime tokius pavyzdžius ir atsižvelgsime į jūsų, į patirtį, kurią su mumis pasidalinote. Noriu m, bar, kai ką visiems pranešti. Tai bus techninio pobūdžio pranešimas pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės į šią salę gėrimų įsinešti negalima, nes tai yra plenarinių posėdžių, posėdžių salė. Tačiau už šios salės prie pat jos yra baras, taip pat namas Mikimauzų baras. Ir ten galite nusipirkti sulčių kavos, tačiau negalite tų gėrimų įsinešti į salę. Aš atsiprašau, sako kalbėtas, bet dėja tokia yra tvarka. Taigi perkime prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Mūsų laukia dar viena labai įdomi tema. Kal... Nagrinėsime padėti valstybėse narėse, vertindami abipusi tos pačios lyties um, susituokusių asmenų uh, santokų pripažinimą, tai yra kalbėsime apie civilinės partnerystės taip pat apie padėtį valstybėse narėse. Kalbės ponė Beatrys Vaisgų. Ji dirba advokatų asociacijų ir teisės firmų e, asociacijoje Europoje. Ji taip pat yra praktikuojanti teisininkė. Ačiū. Norėčiau pasidalinti kai kuriamis mintimis šią labai opę temą. Visų pirma, norėsiu apžvelgti, pabandysiu apžvelgti situaciją ir paaiškinti, kad čia šioje srityje visiškai nėra jokios tvarkos ar nuseklumo. Taip pat kalbėsiu apie pozityviosios teisės e, principus ir taip pat kalbėsiu apie teisinį aiškumą ir apie tai, kaip užtikrinti didesnį, didesnę teisinio aiškumo aplinką Europos piliečiams. Visų pirma, va, padėtis valstybėse nes yra labai skiriasi. Tik tai penkios e, - Belgija, Niderlandai, Ispanija, Portugalija, Švedija pripažino tos pačios lyties asmenų santokas. Kitos valstybės pripažįsta partnerystės, kurias gali sudaryti tik tos pačios lyties asmenys. Tai yra iš esmės santokos institucijos e, struktūros kopija. Taip yra, tokia situacija yra Vokietijoje ir Danijoje. Toliau egzistuoja taip vadinamos įprastinės partnerystės. Jos tai yra partnerystės, ryšys tarp skirtingų lyčių ir tos pačios uh, lyties asmenų sąjunga. Irgi labai panašu, labai primena santoką. O Lenkijoje nepripažįstamos nei partnerystės, nei uh, tos paties lis, uh, e, lyties asmenų santoka. Toliau, kalbant apie valstybės narės Kokie, kokių dar skirtumų egzistuoja? Valstybės narės traktuoja labai skirtingai santokas sudarytas kitose šalise. Pavyzdžiui, santoka vienoje valstybėje gali būti laikoma partnerystės ryšiais kitoje valstybėje. Egzistuoja taip pat labai skirtingos taisyklės, pagal kurias interpretuojamas tokių sąjungų uh, ilgis galiojimas Pavyzdžiui, kartais taikomi gyvenimo vietos kriterijai, santokos sudarimo vietos kriterijai. Taip pat čia turime kalbėti apie valstybės politikos aspektus, vertinant tai, kaip elgiamasi su tos, pa, su tos pačios lyties asmenimis sudariusiai santoką. Pavyzdžiui, Ispanijoje du tos, paties, lyties, tos pačios lyties asmenys sudarė santoką. Jų santoka galiotų Ispanijoje, tačiau jų nebegaliotų Prancūzijoje. Neseniai Vokietijos teismas paskelbė sprendimą, kuriame nurodo, kad e, asmenys, tos pačios lyties asmenys sudarė santoką Vokietijoje bus susiję tik partnerystės saitais. E, Belgijoje tai, tai, tai kas pri, pripažįstama kaip partnerystė Belgijoje, Suomijoje bus ne, neįmanoma tarp skirtingos lyties asmenų, nes Suomijoje tik tos pačios lyties asmenys gali sudaryti partnerystę sąjungą. Taigi galime kalbėti apie įprastinę, taip pat de facto santoką sudaroma pagal paprotinę teisę. Belgijoje E, du tos pačios lyties asmenys sudarę sąjungą, ta, ta jų sąjunga formaliai būtų pripažįstama ir Suomijoje. Vokiečiai, du tos pačios lyties vokiečiai gyvenantis kitoje valstybėje gali susilaukti kitokio oficialaus elgesio pavyzdžiui, kalbant apie tai, kai, kas atsitiktų su jų sukauptu turtu drauge gyvenant Prancūzijoje. Viskas priklausys nuo to, kokį teismą jie kreipsis, kad būtų išspręstas jų ginčas dėl sukaupto turto. Taigi čia atsiveria teisinė tuštuma. Ir nacionaliniai įstatymai ir Europos teisėje yra labai neiški šiuo klausimu. Ne, neegzistuoja Europos precedentų teisė šiuo klausimu. Tikriausiai galime atrasti paralelių tarp, pavyzdžiui, pavadinimų, jeigu vienas koks pavadinimas pripažįstamas vienoje valstybėje narėje, jis turi būti pripažįstamas ir kitoje. Yra 2004 metų direktyva dėl šeimų teisių judėti Europoje. Ir ten pasakyta, kad partneriai laikomi sutoktiniais tik tuo atveju, jeigu ta jų sąjunga numato tokius, tokias pateisės ir prievalės kaip ir santoka. Uh, pagrindinių teisių hartijos, svašau žmogaus teisių hartijos, sako kalbėtoje, aštuntas straipsnis draudžia diskriminuoti seksualinės orientacijos pagrindu. Dar vienas rytis, kurioje nėra Europos žmogaus teisų teismo precedentų teisės, yra uh, tos pačios lyties susituokusių asmenų klausimai. Taip pat noriu priminti Austrijos, su Austrija susijusią bylą, kuri yra aktuali šiuo atveju. Teisingumo teismas pasitelkė precedentų teisę ir iš kitų sričių, pavyzdžiui, įvaikinimo atvejais. Čia, buvo, čia su Luksemburgu susijusi byla buvo svarstyta. Taip pat vien, kita byla, kurioje dalyvavo e, turkų kilmės asmo. Pagrindinių teisių hartijoje numatyta teisė sukurti šeimą, tačiau šeimą gina nacionaliniai įstatymai. Taigi nacionaliniu lygmeniu viskas tampa nebeaišku. Ir, kaip jau sakiau, nėra Europos precedentų teisės tais klausimais. Viskas lab, yra labai šviežia ir nauja ir teisės nuostatos yra tikrai nesenos partnerystės e, klausimus turėtų reglamentuoti to šalies įstatymai, kurioje ji buvo sudaryta. Taigi yra didžiulė mišrainė ir labai mažai teisinio iškumo. Kaip čia galima būtų įvesti tvarką? Galima kurti e, vieningas nusavybės teisės normas, tačiau ES tokia kompetencija nenumatyta. Galima remtis privatinę tarptautinę teisę, tai bus įmanoma pagal Roma 3 reglamentą. Tai vertinu kaip pozityvų dalyką, tačiau visa tai yra labai nauja. Taip pat turime pamastyti, ką visa tai reiškia, kokias pasiekmes tai reiškia prieš žengiant į šią naują sritį. Dar vienas sprendimas - spręsti pripažinimo, e, su pripažinimu susijusius klausimus. Tai yra mišrios poros pripažįstamos pagal tai, kur ta pora sudarė sąjungą, pagal kurios šalies įstatymus jį sudarė sąjungą. Taip pat reikėtų suderinti e, įstatymus reglamentuojančius e, tai, kokias teisės tos su, įgyja tos e, santokos nariai, tai yra sutoktiniai. Pavyzdžiui, Švedijoje susituokus tos pačios lyties asmenims, jie Vokietijoje taip pat būtų laikomi sutoktiniais, o ne partneriais. Prancūzijoje taip turėtų būti tas pats, o civilinė sąjunga sudaryta Prancūzijoje turėtų galioti ir Suomijoje. Jeigu norite užtikrinti laisvą asmenų judėjimą, turite suteikti valstybėms narėms teisės su, sudaryti formalias tokias sąjungas. Taip pat turime prisiminti Europinės ir tarptautinės konvencijas šioje srityje. Pavyzdžiui, išlaikymo mm, prievolės klausimai, taip pat e, jau buvo aptarti šiandien santokos režimai. Yra daugybė skirtumų, pavyzdžiui, vertinant su mokesčiai susijusius klausimus ir santokas bei įvaikinimo atvejus. Yra kai kurių teisės aktų mm, harmonizavimo prie, pavyzdžių. Taip pat dar vienas atvejis. Pasirinkti taikyti tuos įstatymus, kuriuos pasirenka taikyti su toktiniai, kuriuos jie nori taikyti, tos šalies. Taigi, tokios teisės ir tokios galimybės turi būti numatytos Europos teisėje. Tai yra santoka turi būti pripažįstama visur, nesvarbu, kur ji buvo sudaryta. Tai yra labai opus klausimai. Kalbame apie įprastinę gyvenamąją vietą. Ar reiktų parengti europinį to savokos apibrėžimą? Aš nežinau atsakymo. Ar reikėtų tai daryti, ar reikėtų parengti santokos apibrėžimą, partnerystės apibrėžimą Europos mastu. Toliau e, teisės, kurias įgyja sąjungą sudarę asmenys. Taip pat kaip tos teisės keičiasi Europos mastu. Turėtume skatinti valstybės narės pripažinti tą konkrečią sąjungą, kuri buvo sudaryta nagrinėjant konkrečią bylą. Egzistuoja teismų sprendimų pripažinimą reglamentuojančios nuostatos Ir jeigu sąjunga sudaroma ir registruojama valstybės institucijoje, na, kita valstybė narė turi bent jau pripažinti to, tokią sąjungą, kad taip e, būtų paisoma kitos valstybės įstatymų ir jie būtų gerbiami. Gali būti, kad valstybėms narėms, toms tai, tai valstybei nariai tektų taikyti kitos valstybės narės įstatymus. Tačiau sutinku su ponė Becker, kad mes nesukursime Europos, jeigu nesuderinsime savo įstatymų nuostatų ir jeigu ne, nepabandysime jų suvokti. Turime nepamiršti, kad uh, teisinėje bendruomenėje valstybė narė turi žinoti apie tai, kokie įstatymai galioja kitoje valstybėje. Reikia pradėti dialogą. Tuo turi užsimti nebūtinai ES institucijos, bet teisininkų bendruomenės atskirose valstybėse narėse. Ačiū. Bardzo dziękuję za to niezwykle interesujące. Labai ačiū už tokį nepaprastai įdomų pasisakymą ir aiškius bei įdomius pasiūlymus. Kai kuriems žmonėms galbūt bu, bus sunku tai suvirškinti tiek Teisės reikalų komiteto nariams, tiek žmonėms kitiems esantiems šioje salėje, bet dėkoju Jums, kad labai aiškiai išdėstėte pasiūlymus ir manau, kad e, per diskusijas šiek tiek vėliau galėsime detaliau apie kai kuriuos aspektus pakalbėti. Toliau kalbės ponas Čelzas uh, Haid. Uh, Jis yra iš Londono teisininkas, taigi suteiksiu jam žodį. Kalbėtos neįsijungia mikrofono. Dabar girdite? Ponios ir ponai, aš esu anglas, kuriam patinka rosbifas nemoku gerai prancūziškai, visiškai nemoku olandų kalbos. Iki 18 metų aš net nebuvau išvažiavęs iš Anglijos, na, buvau tik tai Škotijoje. Ir kad iš Anglijos išvykčiau, tai važiavau atostogų į Škotiją. Kai man buvo 18 metų, pirmą kartą išvykau į užsienį, nuvykau į Australiją. Ten kalbama angliškai. Taigi Turbūt visai nekeista, kad manęs buvo paprašyta jums papasakoti, ką galvojame šiuo klausimu Jungtinėje karalystėje pagal jos paprotinę teisę. Kaip anglas aš nesu koks nors netipinis. Mes esame tradicionalistai, esame atsargus, kartais užsispyrę, nelabai greitai pristaikome prie pokyčių. Uh, Galbūt jums bus keista, kad aš taip save apibūdinu, jūs galvojate, kad mes labai pažangus ir greit prisitaikantis. Taigi papasakosiu Jums apie mūsų požiūrį į santoką ir e, tos pačios lyties asmenų santokas. Istorija nėra įspūdinga. E, pirmiausia, pakalbėkime apie XIX amžiaus pradžią Viktorijos laikų Angliją, pasiskirstimas tarp turtuolių ir vargšų didelis ir kaip skirtingai žiūrima į vyrus ir į moteris, net sunku apibūdinti. Moteris neturi jokių teisų, neturi teisės balsuoti. Jeigu tu Viktorijos laikais ištekitai visą savo teisės atiduodavai vyrui, nes jisai, e, tu tampi jo nuosavybę kaip ir tavo vaikai Me, žmogus, vyras gali įsiskirti, galėdavo įsiskirti su moterimi be jokių problemų, o moteris tik tai ypatingomis aps, aplinkybėmis. 1937 metais įstatymai pasikeitė, paskui 73-aisiais buvo pakeistas įstatymas. Išskyrus keletą pakeitimų po to įstatymas nebuvo iš esmės keistas. Taigi jau 37 metus turime teisinį interpretavimą teisės priklausančios e, nuo statuso. Ir e, taip interpretuojamos yra ir teis, e, finansinės nuostatos. Tie, kurie kartais buvo vadinami diskretiškais, kartais pagal teisę buvo įvertinti kaip diskriminuojantis moteris. 2000, 2000 metais įvyko vis tik tai tam tikrų pokyčių. Uh, E, buvo e, įvertinta moterų padėtis, buvo nustatytos ribos, kiek jos gali reikalauti turto. Vėliau po kelių metų teismas pats pripažino 2000-aisiais, kad jis pats diskriminavo moteris ir paskui buvo sukurti pagrindai naujai tvarkai e, pariteto pagrindai užtikrinti, o tos pačios lyties asmenys me, santokas jų irgi traktavome ne ką geriau. 54 metais buvo e, kalbama, ar nereikėtų prostituciją ir tuos pačios lyties asmenų santokas sulyginti. Bet paskui buvo nutarta, kad e, suaugusių žmonių homoseksualų santykiai nebėra nusikaltimas, už kurį galima e, nuteisti kalėjimo bausme. Škotija šiek tiek lėčiau judėjo. Po 22 metų vėliau negu mes, Škotija priemė atitinkamus įstatymus. 94 metais homoseksualių santykių e, amžius pilnametystė buvo e, sumažinta nuo 21 iki 18 metų, o e, vėliau 16 e, metų tas amžius buvo, toks amžius buvo įvestas. E, Taip pat 2002 e, metais buvo leista e, homoseksualiems asmenims įvaikinti vaikus. Ir dar po kelių metų suteikta daugiau teisių tos pačios lyties asmenims. Kodėl aš apie tai jums pasakoju? Požiūris per paskutinius dešimtmečius nepaprastai pasikeitė ne tik uh, E, pas mus šalies viduje, kaip mes e, leidžiame teisės aktus, kaip juos interpretuojame, bet kas yra kur kas svarbiau, buvo pripažintas kitų Europos valstybių požiūris į šiuos dalykus. Pokyčiai yra susijęs su santykių pripažinimu, e, taip pat teisų ir atsakomybių, prievalių pripažinimu. 2000 metų lyčių įstatymas pirmą kartą E, numato tam tikras teisės į transeksu, transeksualams tapatybės, teisė į tam tikrą tapatybės dokumentą. Junktinėje karalystėje e, vyko teisiniai pokyčiai, bet ir už mūsų šalies ribų dabar civilinė partnerystė gali sudaryti tos pačios lyties asmenys teisės panašios kaip ir santokos atveju numatomos. E, taip pat e, matom, pripažįstame kitų šalių e, tos pačios lyties asmenų partnerystės. Buvo 2004 metais priimtas įstatymas, kur buvo numatyta pagal tam tikras sąlygas pripažinti tos pačios lyties asmenų sąjungas sudarytas kitose šalyse. Mes pripažinsime teisės e, pagal jungtinės karalystės jurisdikciją ir numatysime tokias pat finansinės teisės separacijos ar e, gyvenimo skyriumi ar e, ištokos atveju. Mes e, taip pat apibrėžime ir kriterijus, kaip ir iš tokių atvejų. Jeigu santoka panaikinama uh, užsienyje, tai žmonės gali kreiptis į Junktinės karalystės teismus, kad būtų galutinai išspręstos turtinės teisės. Mes taip pat e, bandome atspindėti savo teisinės sistemos principus čia. Jeigu e, partnerystė nesudaryta nei e, kaip civilinė partnerystė, nei kaip santuoka ar tos pačios ar skirtingos lyties asmenų tai jiems nenumatomos jokios teisės išskyrus e, vaikų teisės, e, jeigu e, ir tėvystės teisės, jeigu tėvas yra nurodytas, tėvo pavardė yra nurodyta gimimo liudyme. Taip pat yra nurodomos tam tik, numatomas tam tikros teisės, jeigu tėvai nėra biologiniai tėvai. 2008 metais buvo taip pat numatytos vienodos teisės e, nebiologiniams tėvams tos pačios lyties asmenims. E, jeigu yra e, tai dviejų moterų sąjunga, tai viena iš moterų yra laikoma tarsi nenešiojusi ne, ne kūdikio motina jį laikoma tarsi tėvų tokioje sąjungoje. E, tėvų atsakomybė susijusi su pareigomis ir taip pat su galimybė bilinėtis dėl vaiko, o ne e, prašyti teismo sprendimo, kad būtų galima tai padaryti. Keičiasi taisyklės, kad būtų galima užtikrinti, kad tie, kurie užsienyje turi tėvų pareigų, būtų pripažinti ir pagal mūsų jurisdikciją ir mūsų jurisdikcija, mūsų teismai yra atviri tokiems žmonėms. Taigi aš noriu jums ir perduoti tokį signalą. Jeigu šalies viduje teisinėje sistemoje pripažįstama kitų valstybių jurisdikcija, tai yra esminis dalykas užtikrinant vienodą principų taikymą, nors ir teisės sistemos yra skirtingos. Mes e, iš tikrųjų sunkiai dirbome, kad pripažintume ir perkeltume e, teisę ir supratimą apie kitas valstybės. Mes gerbėme kitų šalių teisinės sistemas. Ir jeigu dabar renkamasis, kartais renkamasi, renkamasi palankiausia šalis e, skiryboms, mūsų krautuvininkų šalis kartais tampa iš tikrųjų labai palankia šalimi tam. Dėkoju. Na, turiu pripažinti, kad man <clears throat> padarė didžiulį įspūdį tiek tų pokyčių mastai, tiek ir sparta. Tai yra tie pokyčiai, kurie liko per pastarosius 10-20 metų Junktinėje karalystėje, santokos ir materialinės teisės rytyje. Taigi dėkoju Jums, dėkoju ir kitiems kalbėdams, dėja laikas bėga. Ir dabar. Mm, suteiksiu žodį paskutiniai kalbėtojai, paskutiniai prelegentai. Tai, o jeigu norite po to pasiskirti diskusijų metu, prašau užpildyti tą lapą ir perduoti į priekį, tam, kad galėtume geriau organizuoti mūsų diskusiją. Taigi, kitas klausimas, kurio, apie kurį dabar sužinosime, yra labai svarbus. Kai mes kalbame apie vaikų teisę, apsaugą šeimos teisės kontekste, tai reikia įsigilinti į e, dabartinę, e, dabartinę taigi, tarpininkavimo padėtį Europos Sąjungoje. Taigi suteiksiu žodį poniai Marija de Konsajo Oliviera. Ji yra teisininkė, tarpininkė, o taip pat e, Europos tarybos ekspertė yra iš Portugalijos, prašau. Eh, eh, Labadiena, ponė pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai. Tarptautinio ligmens tarpininkama šeimose e, pastaraisiais dešimtmečiais labai e, buvo išrutuliota ir būta nemažai iniciatyvų šioje srityje. Ir Tai buvo daroma ne vien tik dėl viešo intereso, bet ir dėl to, kad socialinės tarnybos tarpininkai, teisininkai, visi sutarė dėl to, kad tai būtina daryti, nes tarpininkavimas yra būdas išspręsti konfliktus uh, tarpusavio sutarimu. Na ir išsiskirimo skirybų atveju tarpininkamas yra būtent tas būdas, kuris yra tinkamas spręsti e, konfliktus. Pavyzdžiui, nusprendžiant, kas bus atsakingas už vaikus. Žinome, kad egzistuoja problemos, egzistuoja net ekstremalus atvejai, kai tėvai pagrobė savo vaikus. Na ir lyginant su teismo keliu, tarpininkavimas yra gilesnis būdas, nes psichologinė žala vis visiems susijusiesiems yra gerokai mažesnė. E, tarpininkavimo keliu tarpininkavimo, tarpininko pastangų dėka galima sukurti pasitikėjimą tarp konfliktų šalių ir pradėti dialogą, kuris, aišku, turi lemiamą reikšmę ir vaiko ateičiai. Nes paprastai tėvai geriausiai žino, ko reikia vaikams geriau tikriausiai negu kažkoks pavienis teisėjas. Ir tokiu būdu procedūra, tarpininkamo procedūra yra greitesnė ir pigesnė negu teismo procedūra. Be to įrodyta, kad Na, paprastai tarpininkavimo procedūros metu primto sprendimo laikomasi labiau negu teismo sprendimo. Na, aišku, tikslas yra iš vienos pusės vaiko apsauga, o kitas dalykas yra teismo institucijų sprendimų veiksmingas įgyvendinimas. Na, ir Europos taryba, aišku, rūpinasi žmogaus teisėmis ir šiame kontekste e, per, vaidina svarbu e, vaidmenį. Prisiminkė 98 metų rekomendacijas dėl tarmininkamo, tai iš tikrųjų buvo proveržis, labai svarbi iniciatyva. Na, taip pat norėčiau priminti ir 2007 metų komisijos parengtas gairias dėl to, kaip e, valstybės narės turėtų įgyvendinti rekomendacijas dėl tarpininkami ne vien tik tai šeimos teisės rytyje, bet ir kitose srityse. Taip pat norėčiau priminti 2008 metų direktyvą, tai jau buvo kita iniciatyva. Taip pat e, priminsiu ir paramą bylos kaštams padengti. Čia buvo atitinkamas teisės aktas iš 2002 metų. Na ir dabar yra parengta ataskaita, kur iš 2008 metų ir ten yra pateikti statistiniai duomenys apie tarpininkavimą ir atrodo, kad e, tarpininkavimo procedūrų ES gausėja, šeimas vis dažniau pasinaudoja šią galimybę. Na, aišku, e, negalime gauti duomenų iš tų šalių, kur tarpininkam procedūros nėra, tačiau tie e, tarpininkavimo atvejai vis dažnėja, nors vėlgi tenka pripažinti, kad padėtis nėra ideali. Tai ypač pasakytina apie konfliktus tais atvejais, kai e, yra tarpvalstybinis aspektas. Taigi mes kol kas turime tik tais 2003 metų duomenis. Tačiau 17 procentų visų skirybų 2003 metais turėjo tarp, kažkokį tarp valstybinį aspektą. Ir kai kalba eina apie tarp valstybinio pobūdžio šeimos konfliktą, tai tuomet e, bus na, labai sudėtinga jį išspręsti, nes skiriasi e, teisinės sistemos, yra tam tikrų apribojimų ir todėl labai sudėtinga e, sparčiai, veiksmingai išspręsti tokius konfliktus valstybės narėse yra tam tikrų nacionalinės teisės nuostatų, tačiau vis dėlto trūksta paskatų, nėra garantijų, kad teigiamas paslaugos bus geros, o taip pat egzistuoja ir trūkumų tarp valstybinių konfliktų tarpininkavimo atveju, nes egzistuoja ir kažkokių tai teisinių e, spragų, skirtingos teisinės sprendimas, pro, geografinės problemos ir dėl viso to sudėtinga e, tarpininkauti tarp valstybinėse šim konfliktas ir pasiekti rezultatų. Ir čia reikia konkrečios specializacijos. Jeigu jūs esate šeimos tarpininkas, tai ir tarkim, jūs dalyvaujate šeimos tarpininkame tarptautiniu pagrindu. Taip, tokiu atveju yra. Ir norint tai daryti, reikia konkrečios e, specializuotos kvalifikacijos ir gebėjimų tam, kad e, tarp valstybinio pobūdžio šeimų tarpininkamuose galima būtų pasiekti gerų rezultatų. Ir čia, pavyzdžiui, nėra tinkama apmokymo. Šiuo metu, kiek žinau, Belgijoje stengiamasi užtikrinti tam tikrą apmokymą e, tokio tarpininkavimo su tarp valstybinio aspektu atvejais, tačiau viskas dar tik tais e, pradiname etape. 2008 m. direktyvos dėl tarpininkavimo perkelimas numatytas būti užbaigta iki 2011 metų gegužės mėnesio. Taigi šiuo metu pakankamai anksti spėlioti, kokį poveikį ta direktyva turės. Tačiau kaip tarpininkai mes suvimikime, jog ši direktyva atveria puikių galimybių E, toliau vystyti tarpininkamo procedūras, net galvojant vien tik tais apie tarpvalstybinį aspektą, į kurį, aišku, reikia labiausiai sustelkti, bet e, jį leistų e, sustiprinti ir šeimų tarpininkam ir valstybėse narėse. Ir perkelus šią direktyvą galima bus sukurti prielaidas, kurios leistų palengvinti tarpininkavimą e, nacionalinio pobūdžio šeimų konfliktuose. Na, o sugrįžta šeimų tarpininkavimą tarp valstybinių lygminių, tai e, reikėtų tai žiūrėti kaip žingsnį į tris sritis, tai reikia harmonizuoti e, tarp valstybinių šeimų tarpininkavimą e, ir čia, aišku, reikėtų konkrečios, konkrečios kvalifikacijos ir diplomų, kurie turėtų būti pripažinti tarp valstybinių lygių. Taip pat reikia didinti samoningumą informuoti, e, informuoti teisėjus, E, teisininkus, kad šie išmoktų įsiklausyti į šalių norus, pageidavimus, labiau atsižvelgti jų e, interesus, kiekvienos bylos charakteristiką tam, kad būtų pasiektas geresnis rezultatas. Nes juk mes tarpininkai suprantame, kad kiekvienas atvejis yra skirtingas. Ir jeigu būtų uh, numatyta procedūra, kuri leistų tarpininkui, teisėjui, teisininkui labiau priartėti prie šeimos, tai tai iš tikrųjų būtų geras dalykas. Taip pat labai svarbu. Uh, E, per švietimo sistemas didinti saminingumą. Europos e, mediatų, atsiprašau, tarpininkų magistrų e, grupė vaidina labai svarbu vaidmenį ir ši konfliktų sprendimo metodika galėtų ne vien tik tais drąsinti žmonės pasirinkti šį kelią, bet ir um, E, leisti pasiekti geresnių rezultatų. Taigi labai svarbu, kad visuomenė žinotų apie tokią galimybę, būtų informuota. kad jie galėtų pasirinkti štai tokį kelią, nors galbūt, aišku, e, na, žmonės, na, žmonės turėtų žinoti, kad brangioms, sudėtingoms teismėms procedūroms egzistuoja alternatyva. Ir mes e, čia dabar šiuo atveju kalbame apie e, daugia kultūrinę, daugia etninę e, visuomenę, kuri įtako ir europinį mentalitetą, tapatybę. Taigi tai yra svarbus dalykas. Ačiū. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom za niezwykle. Ačiū. Dėkoju visiems kalbėtojams už tikrai įdomius, išsamius, praktinius pasisakymus ir už tai, kad laikėtės nustatytų pasisakymui laiko pribojimu. Ir iš tikrųjų, jei nori pasakyti kažką svarbaus, tai netaip jau ilgai užtrunka ir tai galima suformuluoti tiksliai ir aiškiai. Ačiū visiems kalbėtojams. Dabar periname prie diskusijų savo sąraše turiu dvi pavardės. Tai reiškia, kad mums užteks laiko, nes mes laiko diskusijoms turime iki 12 valandos. Tikriausiai senatorius Taidžero e, baigiamasias išvadas pristatys per 5 minutės, taigi turime kažkur 15 minučių diskusijoms. Visų pirma, Stefan Polma iš Vokietijos Bundestago. Vielen Dank. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vokietijos Bundestago vardu taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad buvo suorganizuotas šis darbinis par, seminaras parlamente Briuselėje. Dėkojate, kad pakvietėte mus kaip nacionalinių parlamentų e, atstovus. Norėčiau padėkoti ponai Vilkiai už tai, kad taip kritiškai žiūrite į Roma 3 reglamentą ir iš tikrųjų labai naudinga e, išklausyti tokias kritiškas analizės. Na, aš nusiteikęs ne taip kritiškai kaip jūs, ponė profesorė. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą, kurį minėti ir čia turėčiau klausimą. Na, klausimas yra štai koks ar ta paskutinė gyvenamoji vieta, kurioje gyveno sutoktiniai, turėtų būti leminis aspektas e, skirybų byloje. Na, jūs labai kritiškai nušvietė šį aspektą ir aš asmeniškai manau, kad gali būti gerų priežasčių, dėl kurių pasakytume, kad reikėtų atspirties tašku laikyti paskutinį bendrą būstą, kurioje gyveno e, sutoktiniai. Tai yra tie sutiktiniai, kurie dėl skirybų procedūros jau ten nebegyvena, nes ta, bu, ta buveinė, tas būstas, kur paskuiausiai gyveno sutiktiniai, tai yra galbūt tokia vieta, kur galbūt net ir truko visa santoka, kur jie satutiniai gyveno viso santokos metu. Ir aš manau, kad čia reikėtų žiūrėti neutraliai ir galbūt tai padidintų abiejų saktok sutuoktinių pasirinkimą pripažinti e, materialinės teisės sprendimą. Taigi būtų tikrai gerų priežasčių taikyti šią teisę. Bet to, kaip minėjau, e, tai leistų sprendimą sėti su bendrybėmis per viso santokos laiką. Ir galima netgi būtų pasakyti, kad jeigu sudaktiniai jau nebegyvena toje vietoje, vis dėlto galima pasinaudoti tos valstybės narės teisę. Tai yra reglamento yra trečiasis straipsnis, tai yra reglamento, uh, vien, kurį siūlo komisija, vienas B punktas. Trečias straipsnio vienas B punktas ir ten pasakyta, kad turėtų galioti tos valstybės narės, kur paskiausiai buvo abiejų sutiktinių gyventojų gyven, gyvenamoji vieta. Ir aš netgi užsimočiau šiek tiek plačiau ir pasakyčiau, kad net ir tais atvejais, kai nei vienas iš sutoktinių e, e, susitarimo metu jau ten nebegyvena, net ir tais atvejais vis dėlto galima pasirinkti tos valstybės narės teisę, kurioje santokos metu gyvena bus sutoktiniai, nes Tai reiškia, kad būtų galima būtų atsižvelgti į daug bendrybių. Taigi aš tokiu, savotiškai taip ginu Roma 3 reglamentas. Na ir dar pridurčiau štai ką. Na, dėl taikomos teisės norėčiau paklausti dėl teismo uh, pasirinkimo. Galbūt uh, e, suktiniai galėtų pasirinkti teismą toje valstybė narė, kur jie gyveno santokos metu net ir tais atvejais, kai po išsiskirimo nei vienas iš sutoktinių nebegyvena to valstybė narė, nes vis dėlto tai būtų ta valstybė narė, re, kurioje jie gyveno santokos metu ir turėjo daug bendrybių. Ačiū prieš suteikdamas žodį profesorį atsakyti, norėčiau kai ką pasakyti pats, nes Europos parlamente rengiu pranešimą šiuo klausimu. Sutinku su ponu Tumeriu dėl jo pastabų apie paskutinę bendrą gyvenamą vietą, bendrą gyvenamą būstą. Romoje 3 kalbama apie uh, e, taikytina, taikytinos valstybės įstatymus, ne uh, apie teismus. Prašau. Ja, danke sehr. Äh, die Bemerkung des äh, Dėkoju. Na, iš tikrųjų labai pritariu e, pirmininko pastaboms. Na ir norėčiau sureaguoti į paskutinį klausimą. Taip. Uh, teismo pasirinkimas turėtų būti nurodytas, tačiau e, apie tai nekalbame apie Romoje 3, ten kalbame apie kolisinę e, te, e, teisę. Teismo pasirinkimas reglamentuotas Briselis Dubis ir Na, o po to e, turėjo būti keičiamas Briuselis dubis e, ir todėl jo nuostatas turėjo galioti tik iki 2008 metų. E, tikiuosi, kad tai bus padaryta ateityje, bet tai nesusijęs su Roma 3 reglamentu, tai yra logiška. O dėl paskutinės įprastinės gyvenamosios vietos, tai m, diskusijose Niderlanduose dėl naujos tarptautinės skirybų teisės šis aspektas buvo labai išsamei nušviestas ir būtų labai gerų priežasčių, kodėl ši nuostata nebuvo palaikyta. Nes iš tikrųjų tai yra labai sudėtingas aspektas, nes po to atgalinė tvarka reikia nustatyti, e, kur buvo gyvenama vieta ir tai yra svarbu pasirenkant teisę. Ir kai jau prieita prie ir pasirinkti, e, pasirinkant teisę reikia atsižvelgti ne tik tais į tai, kur buvo sudėknėjai skirybų metu, bet kur jie buvo ir prieš santoką, ir santokos metu, ir visą tai reikia nustatyti atgalinę tvarką. Taigi būtų daug paprasčiau pasakyti taip, bendra gyvenamoji vieta, Tai jeigu tai nebūtų kriterijus, kurio turėtume remtis, tai galbūt net tautybė, kuri e, būtų leksfori. Ir toks principas būtų daug paprastesnis negu uh, būtinybė remtis tam tikromis aplinkybėmis ir sąlygomis. Ačiū. Bardzo dziękuję pani profesor. Pozwolę sobie e, dodać jeszcze. Ačiū profesorė. Norėčiau pridurti vieną dalyką. ir Europos parlamentas ir taryba kreipėsi į komisiją, prašydami ją parengti Bruselio 2 reglamento peržiūrą, padaryti tai kiek įmanoma greičiau. Nes Roma 3 reglamentas atskleidžia, kad daugelis Bruselio 2 bis nuostatų turi būti pakeistos. Nemanau, kad tai įvyks labai greitai. Galbūt iki 2013 galima būtų to tikėtis. Ir galbūt, na, jeigu darysime spaudimą komisijai, viskas įvyks vieneriais metais anksčiau, gal ponė Reding galėtų tai pakomentuoti. Kitas kalbėtas, kuris paprašė žodžio, yra senatorius Jung iš Prancūzijos senato. Prašau. Merci, euh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti renginio organizatoriams. Man buvo tikrai labai įdomu. Mes ne visi esame šeimos teisės ekspertai, bet nacionaliniuose parlamentuose e, šiuo klausimu vyksta diskusijos, taigi ta prasme, renginys tikrai labai naudingas. Ir mes gavome labai daug informacijos, nes buvo nagrinėjami e, šalių kul, su, su šalių kultūra susiję aspektai, taip pat tas pats ir su švietimu, kuomet svarstome tokius dalykus, suvokiama, kad tai susiję su šalių tapatybę. Ir viskas yra gana sudėtinga. Roma 3, Bruselis 2, Bruselis 2 bis. Šiais pavadinimais tiesiog svaidomasi ir nesu tikras, ar praeivis iš gatvės suvoktų, apie ką čia kalbama. Džiaugiuosi, kad e, diskusijose buvo išsakyta minčių, kad galima rinktis skirtingus e, kelius, skirtingus variantus. Buvo kalbama apie pagilintą bendradarbiavimą ir jo potencialas dar neišnaudotas ir mes galime pasirinkti, jeigu norime taikyti šią procedūrą įvairiausiuose srityse. Dviejų šalių bendradarbiavimas taip pat gali daug atnešti. Prancūzijos ir Vokietijos iniciatyva, pavyzdžiui, yra tikrai neblogas pavyzdys. Manau, kad yra daugybė kitų atvejų, kuomet dvi, trys ar net keturios valstybės gali susirinkti, susitarti ir kažką nuveikti. Galbūt netgi visos 27 galėtų susitarti. Taigi, eiti priekin yra įvairių būdų, bet mane tikrai, mane tikrai drąsina, kad yra daugybė skirtingų uh, sprendimų. Noriu prisiminti ponios Becker pasisakymą, jį kalbėjo apie Prancūzijos ir Vokietijos e, sutoktinių turto reglamentavimo klausimus. Tai yra aktualūs klausimai, nes yra daugybė mišrių vokiečių ir prancūzų santuokų. Ir atitinkamai yra daug paveldėjimo bylų, taip pat globos, su globa susijusių bylų. Tikiuosi, kad būsiu suprastas teisingai, jei dabar pri, pakalbėsiu apie mišrės europiečių ir japonų santokas, prancūzų ir japonų santokas mums tai yra labai aktualus klausimas, tai mums kelia labai daug problemų ir mes kelsime iniciatyvą Prancūzijos senate šiuo klausimu. Turiu klausimą poniai Becker. Ar kuri nors kita valstybė yra pareiškusi, kad ji norėtų dalyvauti Prancūzijos, Vokietijos, Prancūzijoje, Vokietijoje svarstomame sutoktinių turtinio režimo reglamentavime? Uh, Jei ne, tai tikriausiai gali būti suprantama, nes ta iniciatyva iškelta neseniai. Taip pat norėčiau pasidalinti kai kuriamis pastabomis dėl tos pačios lyties asmenų santokų ir partnerysčių pripažinimo ir mišrių santokų. Tai yra labai rimtas ir labai opus klausimas. Ir egzistuoja nemaž, nemažai vairovės. Ir, pavyzdžiui, na, galbūt nereikia siekti konsensuso, kalbant apie uh, homoseksualų santokas. Galbūt reiktų bandyti tartis dėl minimalaus uh, tokių sąjungų pripažinimo ar uh, priimtinumo ligmens. Taip gal būtų lengviau. Britų pavyzdys buvo tikrai įdomus. Pasisakymė buvo pradėta nuo karalienės Viktorijos laikų, bet tai yra įdomi istorinė apžvalga. Viskas susiję su pragmatizmu. Maničiau, kad Prancūzija šiuo atžvilgiu atsilieka kai kur. Tos paties tos pačios lyties asmenų arba mišrių sudarytų partnerysčių pripažinimas Prancūzijoje e, svarstamas kurį laiką, tas pats mums iškyla problemų pripažįstant tos pačios lyties asmenų santokas. Manau, kad reikia Europos teisės aktų šiuo klausimu. Reikia kažkokio, kokio nors ES teisės akto arba tokio, kuris skatintų įvairios rūšies partnerysčių ir santokų pripažinimą, kuomet susitokia tos pačios lyties asmenys iš kitos valstybės, kitoje valstybėje narėje. Tai būtų pirmasis žingsnis, bent jau viskas prasidėtų ir galbūt tai padėtų mums e, pasistumėti į priekį. Tai nusiųstų žinę, tam tikrą žinę aukščiausio uh, aukščiausioms valdžios sluoksnėms. Galbūt tai taip pat būtų naudinga žinia Europos komisijai. Manau, kad tai aktualu ne tik Prancūzijai, bet daugelį kitų šalių. Aš nekalbu apie šalis, kur mm, nenumatoma, kur, kurios nesirengia nieko pripažydinti. Aš kalbu apie tas valstybės, kurios žengia žingsnius tą kryptimį. Labai ačiū, senatoriau. Jūs, poniai, suteikite, patikite konkrečių klausimų, taigi prašom jai atsakyti. Pirmiausia, atkreipsiu dėmesį, kad sustarimas dar neratifikuotas, tai reiškia, jis dar nesigaliojo ir todėl dar sunku padaryti balansą. Tikimės, uh, kad e, šios tarimų bus e, naudojamas dažnai, sprendžiant turtinius klausimus ir turėsime patirties. Tačiau galiu pasakyti, kad advokatai yra labai susidomėję šios tarimų, nes šitą tarsi e, tikrai dūrėme pirštu kaip į akį, nes pasirinkome būtent tą sritį, kuri leistų kuris leistų palengvinti konfliktų sprendimą. Na, kai kurios valstybės narės taip pat nurodė, kad jos norėtų prisi, prisijungti prie šios tarimo, tačiau aš manau, kad tų šalių atstovai patys tai turėtų nurodyti. Ir kiek žinau, Vokietijos ir uh, Prancūzijos. Uh, Teisės reikalų ministrai kreipėsi raštu į valsty, kitas valstybė narės su informacija, kad šios gali prisijungti prie šio starimo. Ar jų bus 5, 6, 7 ar 10, kurios prisijungti prie šio starimo, šiuo metu dar tikrai per ankstyva sakyti. Bardzo dziękuję. Mam podobne wrażenie jak pani. Labai ačiū. Man taip pat susidaro panašus, panašus įspūdis. Tikriausiai mes turime pereiti šį etapą, kad rastume sprendimą bendrijos mastu visoms 27 narėms ateityje. Šis rytis nepaprastai delikati šeimos teisės sritis. Kaip žinia, dabar nacionaliniai teismai yra kompetentingi šiais klausimais. Europos Sąjungos lygių galime priminėti teisės aktus aktus tik tai tose srityse, kur valstybės narės dalysi suverenumu su Europos Sąjunga. E, klausimai, kaip tos pačios lyties asmenų sąjungos santokos e, įvaikinimas yra tos lytis, kurios e, Mm, nevienodai traktuojamos skirtingose valstybėse narėse, galbūt kai ką galima greičiau išspręsti dvišalių pagrindų negu ES mastu. Tai yra, manau, ta diskusija buvo pozityvi patirtis, kuri leis mums greičiau rasti sprendimus. Daugiau e, niekas neprašė žodžio. Jeigu taip, tai paprašysiu pasisakyti poną Diestjerą, jis yra iš Ispanijos parlamento. Prašau jūsų apibūdinti, apibendrinti diskusiją. Dėkuoju, pirmininkė. Kalbame apie labai apčiuopiamą žmonių gyvenimo aspektą. Du suaugę žmonės susitarė laisvą valią dėl to, kaip jie nori gyventi kartu. Ir kyla klausimas, kaip valstybė turi tai pripažinti, ar pripažinti, koks bus e, tokio asmeninio sprendimo teisinis traktavimas. Mes į tai žiūrime pasitelkdami įvairias techninės priemonės. E, kai kurie dalykai yra empiriniai, subjektyvūs, dėl to Tiek daug žmonių Europoje užsidirba iš teisininko veiklos, kadangi egzistuoja daugybė interpretavimo galimybių. Mes kalbame apie asmens laisvės ir galima subjektyviai interpretuoti interpretuoti teisinės e, sistemas. Sociologai kalba apie 17 skirtingų šeimos modelių ir panašiai. Taigi didžiulė įvairovė egzistuoja, apie kurią šiandieną ir kalbėjome. Daug girdėjome apie akademinį mm, įvairumą, įvairovę. Tai atspindi problemų sudėtingumą, o sudėtingų problemų negalima spręsti simplistiškai, paprastai. E, man regis, mokslininkai, akademikai visai teisingai pastebėjo, kokie sudėtingi yra šie klausimai E, pirmieji kalbėtojai, aišku, buvo politikai. Jie mums pristatė politinį kontekstą, o paskui akademikai atskleidė šio klausimo sudėtingumą. Buvo vėliau pateiktas e, praktinis pavyzdys, dvi šalis, e, Prancūzijos, Vokietijos sprendimas. Manau, tai labai įdomu ir aš manau, pirmininkė, kad labai yra naudinga renkti tokį tokius susitikimus, galime išklausyti pasiūlymų, pasižiūrėti, kokia yra situacija. E, kai kas iš mūsų, daugelis net gal ir žinojo, kokia, yra sudėti, kokia egzistuoja dabartinė padėtis, e, galbūt e, suprato sudėtingumą problemos, bet taip pat mes išgirdome apie dvišalių iniciatyvų galimybę, apie tai, kad kilmės šalies teisinė sistema pripažįsta kitos šalies teisinę sistemą. Tai yra susijęs su mūsų civilizacija, civilizacijos dalykais ir negalėtume ignoruoti jų. Dabar 2010 metų pabaigoje mes turėtume pasinaudoti savo įvairovę, žiūrėti į sudėtingumą ir galvoti, kad reikia pripažinti visų šalių teisinės sistemas nes tai yra šimtmečius kurtos sistemos, tai yra didžiulis pasiekimas. Mes turime žengti į priekį, reikia sudarinėti dvišalės iniciatyvas, tai yra gerai. 14 šalių nori susiburti, gerai, puiku. E, sureaguosiu į pirmininko kūno kalbą. kai kažkas pasakė, kad geriausia būtų, jeigu visos 27 valstybės narės dirbtų kartu, pirmininkas labai pradėjo pritariamai uh, e, lyguoti galvą. Aš manau, kad jo toks gestas rodo, kad mes visi dirbdami kartu galime kažką pasiekti, jeigu turėsime vieną tikslą. Ir uh, reikia galvoti, kaip pateisinti savo gaunamus atlyginimus. O kaip tą galime padaryti? tai būti naudingiems piliečiams. Aš pirmininkė pasakysiu, kad su tokiu išskyriau daug porų. E, Ištoka niekada nėra laimingas veiksmas ar dalykas. Jeigu mes galime būti naudingi pasimokyti vieni iš kitų, tai mes tada tą turime ir padaryti ir veikti, kaip aš ką tik tai jums papasakojau. Ir iš tikrųjų tada pasirodys, kad mes e, verta buvo mums čia atvykti. Ačiū. Dėkuoju, ponė senatoriu. Norėčiau dar sėki atkreipti dėmesį tai, jog labai pritariu jūsų žodžiams. Taip, mes norime žengti į priekį ir norime tai daryti protingai, santūriai. Na, kaip kas šiandieną jau minėjo, kai mes kalbame apie Bruselis 2, Roma 3, tai e, žmogui, paprastam žmogui nelabai aišku, apie ką čia kalbame. Mes turime padėti jiems suprasti, kas yra šita tuose reglamentuose, kad jie e, žinotų, kokiu tai turi jiems privalumų. Ir sutinku, kad e, šeimos teisės rytyje reikia labai aiškių apibrieščių. Jeigu mes norime, kad žmonės, jeigu mums pavyks pasiekti, kad e, žmonės suprastų, kad viskas būtų suformuluota suprantamai, tai to, tai bus bendrijos sprendimas. Taigi norėčiau padėkoti už puikius, e, protingus pasisakymus Tikėkime, kad tai taps e, valstybių narių ir mūsų parlamento teisėkuros daigais. Ir dėkoju ponui Arkadijo Dijas Tichera, mano bendrapirmininkui, taigi 12 valanda. Ir pradėkime antrąją mūsų seminaro dalį, kuri yra skirta tarp valstybinėms paveldimo atvejais. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Kurtui Lechneriui, mano kolegai iš Teisės reikalų komiteto. Paprašysiu jo ateiti į priekį ir atsisėsti šalia, o taip pat kreipiuosi ir Lorda Baunės. Prašau ateiti į priekį. Präsidium kriegt Wasser, die Leute hier unten nicht. Mhm. Hallo. Äh, Sie sind. Äh, äh, Lord Arms. Ah, yes, ja, yes, yes. Ja. ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Ponios ir ponai, gerbimi kolegos, na, ką tik sakiau, kad, aišku, tą tai išanginį žodį būčiau galėjęs tarti ir iš savo vietos, o kolegas Cifivka būtų galės toliau pirmininkauti, bet kaip įprasta atėjau tai prieki. Na ir kaip pranešėjas dėl šios svarbus reglamento, sveikinu jūs mūsų seminare ir tikrai labai džiugiuosi, kad įvyks šios diskusijos, nes e, skirtingai nei Briuselio 1, Briuselis 2, Roma 1, Roma 2, Romas 3. Tai yra iš tikrųjų čia yra, tai ten tiesą sakant, kodifikavimo atvejai, e, tai čia tiesą sakant, turime visiškai naują reglamentą, kuri, tiesą sakant, privatinės teisės rytyse, lyginant su valstybė narių teisė, reiškia visiškai naują dalyką. Aišku, tai yra tikrai e, svarbi problema ir todėl labai svarbu dalyvauti po, po kalbės ir su valstybė narių nacionaliniu parlamento atstovais. Materialinė. Um, materialinė e, teisė, e, paveldimo teisė, e, skolų teisė neturėtų būti e, liečiama, tačiau yra tam tikrų dalykų, kurie susikerta ir tai kelia problemų. Na ir iš tikrųjų labai svarbu atkreipti dėmesį tai, kad gal kas nors nežino, kad 12 milijonų europiečių šiuo metu gyvena kitoje, ne, nebus savo kilmės valstybė narėje. Na, na ir Ir kasmet yra apie 500 tokių atvejų, kai žmonės miršta ne savo valstybė narė ir tai kelia problemų. Pavyzdžiui, jeigu Vokietijos ir Lenkijos pilietis Prancūzijoje ir Belgijoje turi savo gyvenamąją vietą, vartoja žodį gyvenamoji vieta, tai yra įprastinė gyvenamoji vieta. Ir jis turi turto, tarkim, piniginio turto Prancūzijoje ar, ar, ar Belgijoje, ar pas save namuose Lenkijoje ir Belgijoje. Tai iš Vokietijos ar Belgijos ar Lenkijos perspektyvos tai jo visas turtas turi būti paveldimas iš lenkiškos ar vokiškos teisės perspektyvos. O jeigu vėlgi jis e, paveldimą tvarko pagal belgišką ar prancūzijos teisę, tai reikia atsižvelgti ir į turtą, kuris turėjo Lenkiją ir Vokietiją. Dar pasitaisysiu. Tai nepasakytina apie Belgiją, tai, tai pasakytina tik apie Prancūziją. O Belgijos požiūrį būtų atvirkščiai. Tarkim, prancūzus ar Belgijos pilietis kuris savo paskutinę gyvenamą vietą turėjo Vokietijoje ir Lenkijoje, tai iš Prancūzijos perspektyvos jis paveldimas turėtų būti tvarkomas pagal Prancūzijos teisę, pagal Belgijos teisę, e, vadovaujamas jo paskutinės gyvenamosios vietos e, teisė, tai yra Lenkijos ar Vokietijos. Tai yra čia skirtumų. Taigi tiesą sakant, neegzistuoja jokia galimybė apjungti visus sprendimus ir spręsti konfliktą teisiniu keliu, nei teismo nutartim, nei kažkaip kitaip. Ir aišku, galima būtų suskirsti valstybės narės į skir skirtingas grupės, vienas vadovaujasi e, tapatybės, atsiprašau, e, na, tautybės E, principų, kitos gyvenamosios vietos, leksirizite principų, su daug variantų ir taip toliau. Taigi būtina atkreipti dėmesį tai, kad šiuo metu neegzistuoja teismo sprendimų abipusis pripažinimas, tai yra atitinkami reglamentai e, paveldimo teisės ir tie negalioja. Ir net jeigu abi susijusios teis, valstybės naudoja tas tą pačią teisę, tas pačias nuostatas, vis dėlto uh, nebūtinai vienos valstybės teismo sprendimas pripažįstamas kitoje. Be to, čia nekalbame apie harmonizavimą, kaip kad pavyzdžiui dėl tų klausimų, kuriuos aptelėrime anksčiau prieš tai. Taip pat nekalbame ir apie konversiją, kaip kad pavyzdžiui E, Prancūzijos ir Vokietijos atkinkvasis sutarimas e, dėl turtinių klausimų sprendimų. Taigi, sakyčiau, tai yra tikrai labai e, geras pavyzdys to, kai galima klausimus spręsti nebūtinai europiniu lygiu. Beje, kalba tekste ir vertime, į, į tai reikia taip pat žiūrėti atsargiai, nes tarkim originalus tekstas yra prancūzų kalba, po to yra vertimas ir dėl to gali atsirasti rimtų problemų. Dabar, dabar dar labai trumpai apie pasiūlymo esmę. Na, reikia atsižvelgti tai, kad taikoma teisė ir kompetingas teismas turėtų, tas priimas dėl jų turėtų būti priimamas dėl nuolatinės gyvenamosios vietos, taip pat žmogus turi teisę pasirinkti savo kilmės šalies e, ir tautybės vietą. Taigi tai pasakyti apie taikomą teisę, o taip pat ir apie kompetitingą e, teismą. Taip, principas yra paskutinė gyvenamo vieta, tačiau pilietis turi teisę pasirinkti nežiūrint to savo kilmės valstybės teisę. Na, yra teisininkų, advokatų e, ir teisėjų, kurie sus, pasirinkdami teismas turi su problema. Taigi teismas, kompetingas teismas turi turėti teisę pasirinkti savo šalies teisę. O pripažinimas, teismo sprendimų pripažinimas, dokumentų pripažinimas, tai čia yra iškus svarbus dalykai, apie tai kalbės ponas e, notaras Paskalis. Uh, Taip pat turėtų būti e, Europinis paveldimo sertifikatas, apie tai kalbės ponas Pasalis Šisink, na ir tarpinės nuostatas. Jų taip pat nepamirškime. Taigi, mano manimu, tiek Europos parlamente iš esmės, tiek ir ministrų taryboje iš esmės yra susitarta dėl šių principų ir iš tikrųjų reikia kažkada susijimti ir nuspręsti, kad tai turėtų būti pagrindas, kurio toliau diskutuotume, nes e, kitaip nepasieksime pažangos, nes tikrai svarbiausia tai, kas parašyta smulkius šriftus, detalės. Dar keletas dalykų. Kaip jau minėjau, čia reikia turimtis tarptautinę privatinę teisę. E, Tačiau materialinės teisėje kai kas dubliuojasi, tai yra netaikymos ryties klausimas, o tai e, e paveldimo statuto klausimas. Ir, pažiūrėjau, prant, yra e, statu, šalių, kuriuose tas statutas. E, E, yra platesnis, o yra šalių kaip ir Vokietija, kur tai yra grinai materialinės teisės klausimas. Dėl to kyla problemų, tai ne vien tik tais registrų, kadastrų knygų klausimas, bet tai ir susijęs su nacionalinės teisės sistema ir problematika. Nuolat sugrįžtama prie e, to, kaip apibriežti įprastinę gyvenamąją vietą ir aš manau, kad konstituojama dalyje e, bus išspręsta reglamentuotas šis klausimas, nepateikint tekste apibriešties, kaip kad e, neretai daroma ir kitose turimose teisės aktuose, be kitoko ir nacionalinėje teisėje. Dabar labai trumpai 20, apie 27 straipsnį. Ten kalbama apie problemas, kurios aptariamos ir nacionalinėse parlamentuose. Na, čia. Čia privalomos dalies klausimas ir dėl jo kyla uh, privalomos paveldėto turto dalies klausimas, dėl kurio kyla daug problemų. Mūsų valstybėse narėse beveik visur yra nustatyta privaloma paveldimoji dalis. Na, tikriausiai kolega apie tai kalbės ponas E, Baunisas, nes Škotijoje, Junktinėje karalystėje tokia privaloma dalis e, egzistuoja ir neretai tenka skaityti, kad Anglijoje ir Velse nėra tokios privalomos dalies ir čia jau teisės savo nuožiūrą nusprendžia, kokią, tas, kokią turto dalį paveldės e, gyven, paveldėtojai pagal privalomą dalį, privalomas dalies nuostatą. Na, Belgijos senatas yra parengęs nuomonę ir tai rodo, kokiu yra problemu. Jis labai teisingai pakritikavo, e, pažiūrėjau, vertimo aspektus, nes jau dabar e, Belgijos piliečiai parduoda savo turtą ir išsikelia kažkur kitur gyventi, tai jiems nebegalioja Belgijos paveldimo teisė. Ir neretai pamirštama, kad tarkim, jeigu pilietis išsikelia gyventi į kitą šalį, perkelia savo įprastinį gyvenamą vietą, tai tuomet galioja tos valstybės teisė, bet tai jis ten ne vien tik tais gyvena, bet ten ir miršta. Ir jeigu žmogus perskelia gyventi į kitą šalį ir nori ten numirti, tai e, gali atsitikti, kad jis tai daro tam, kad jam nereikėtų, kad iš jo pa, <clears throat> turto jam mirus nebūtų išskaičiuota privaloma dalis jo paveldėtojams, jo artimiesiams. Na, nepamirškime, kad yra ir tokių atvejų. Dėl dokumentų. Tai jau minėjau, kad notaras Paskalis apie tai kalbės. Motre Šase taip pat apie tai pasisakys dėl a, teisės reglamentuojančias privalomą dalį, O reglamento uh, antrame straipsnėje, rodos, tai yra e, atitinkamo straipsnio atitinkamoje dalyje tai net labai teisingai formuluota. Ir galbūt reikėtų paieškoti privalomas dalies formuluotės, apibriešties, gal tai galėsime išspręsti per konsultuojamą dalį. Tiesą sakant, formuluotės nėra labai geros originalo tekste, o po to verčiant, tai, tai dar tokios didesnių problemų. Uh, Taigi dėl um, Europos testamento ar paveldimo sertifikato apie tai pasisakys ponas Šisė, o dėl uh, subsidarumo aspektų ar kompetencijos aspekto, tai uh, Vokietijos Bundestagas apie tai diskutavo. Tai tokios e, pažymos, kuri neegzistuoja kai kuriuose valstybės narėse, esmė yra tokia, uh, kad tai nėra teismo kažkokia galutinė nutartis. Nes turime suprasti, kai kalba eina apie dokumento pripažinimą, tai čia bus panašiai ir dėl šios pažymos. Tai yra skirtumas tarp faktinio poveikio ir teisiškai tikslaus įgyvenimo. E, Praktinės poveikis yra tai, kad. E, tai yra e, Vokietijos paveldimo pažyma yra pripažįstama daugiau ir mažiau kaip teismo nutartis, nes tiesą sakant, tokių nutarčių nėra daug, nes paprastai e, žmonės sutinka su tokiais sprendimais, e, su tokiom pažymom, kurios išduodamos be teismo bylos nagrinėjimo. Bet tokiu būdu yra, bet tarkim, jeigu pilietis įsikelia gyventi kitur ir po to nori gauti tokį pažymą, kurią galėtų pasižymėti, tai tai yra svarbus aspektas. Ir tai leidžia palengvinti teisinių klausimų sprendimą tarp valstybinių lygių. Nes tikrai, čia kalbame apie tarp valstybinius aspektus. Na ir pabaigai, dar štai kas. Negalėčiau įsivaizduoti, uh, kad bet kokias kombinacijas, bet kokias bylas galima tinkamai reglamentuoti šio teisės aktu. Nes kiekvienas iš jų galėtų įsivaizduoti tokį atvejį, kai nebūtų patogu taikyti šį teisės aktą, bet egzistuoja ir tikslų konfliktai. Na, egzistuoja problemos, nebejoju, kad jie ateityje liks mažiau, taigi šis reglamentas teiks pridėtinę vertę. Visų pirma, e, pilietinčiams, nes jie galės geriau planuoti, sudarydami savo testamentą, turės daugiau teisinio aiškumo ir tokiu būdu padidės jo laisvė bei galimybės e, taip sukurti regla, savo testamentą, kad jis atitiktų jų norus. Tačiau, kai svarbiausia yra rezultatas. Ir dar pabaigai Tiesą sakant, daug kas pernelik nesikeis, galima ir atvirkščiai pasakyti, kad visi tie piliečiai, kurie gyvena savo valstybė narėje, jiems niekas nesikeis. Jeigu jie turi turto nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie turi, Tačiau jeigu jie turi tokio turto kitoje šalyje, tai jų padėtis gerokai pagerėja, nes dabar jau e, jeigu jie nori tokį turtą ir jo paveldėjimą, gali tvarkyti pagal nacionalinę teisę, pagal savo kilmės šalies teisę. Na, aišku, klausimai yra sudėtingi, tačiau man susidarė įspūdis, kad tiek parlamente, tiek ir taryboje pavyks pasikti susitarti dėl šio reglamento ir esu tikras dėl to. Tiesa, prieš per, prieš pusę metų parengiau darbinį dokumentą. Na, čia yra šiek tiek susijęs su prestižo klausimais, svarbu uh, e, nesiveršti, nesibrauti į priekį. Ir labai svarbu atsižvelgti ir į diskusijas valstybės narėse ir ministrų taryboje. Ir tikiuosi, kad kitų metų pradžioje. Atsiprašau. atsiprašau dar sėki, kad parengs e, pranešimo projektą tam, kad e, parlamente galėtume diskutuoti ir balsą metu priimti sprendimus dėl šio reglamento. Dėkoju ir džiaugiuosi diskusijomis. Äh, bitte um Entschuldigung, Herr Pascalis. Ačiū. Pone Paskualis, prašau žodis Jums. Grazie, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. reglamento dėl paveldėjimų projektas yra puikia galimybė įstatymų leidėjų Europos mastu imtis e, gana apibrieštos ryties, kuri labai smarkiai įtakoja žmonių gyvenimus. Tai yra kalbėti apie tuos atvejus, kuomet um, paveldėjimo liudijimai e, išduodami notarų ir kitų institucijų ir, ir kas vyksta mirties atveju paprastai reikalaujama kai kurių autentiškų autorizuotų dokumentų. E, tai yra testamento kopijos, taip pat e, paveldėjimo prieimimo arba atmetimo e, fiksuojančio dokumento, taip pat turto sąrašo, turto inventoriaus, taip pat dokumentų apie tai, kam paveldėtas turtas dalyjamas Manau, kad dabar svarstomas reglamentas siekia suteikti galimybę visiems piliečiams pasinaudoti notarinių aktų instituciją, kreipdamasis į, e, notaro, į notarą savo valstybėje ir po to vykti į bet kokią kitą Europos valstybę, ir pasinaudoti tuo pačiu notariniu aktu. Arba kitaip pasakius, konkrečios valstybės institucijos turėtų priimti autorizuotą dokumentą, autentišką dokumentą išduotą kitoje valstybėje narėje ir pripažinti jį, pripažinti, kad jis yra tokios pat galios kaip ir nacionalinis toje valstybėje parengtas toks pat dokumentas. Kodėl toks, tokių dokumentų judėjimas ir pripažinimas yra svarbus? Tai svarbu ir institucijoms, ir piliečiams. Nes labai dažnai tam, kad kuomet reikia pateikti e, autorizuotus dokumentus ir būtent dėl jų vertės Taigi, jeigu tie autorizuoti dokumentai bus priimtini, e, tuomet bus lengviau tvarkyti paveldėjimo atvejus. Manau, kad būtų tikrai gaila, kad dokumentas taiga nebetenka galios, kai, jis, kai jį bandoma panaudoti kitoje valstybėje, nei toje, kuris, kurioje jis buvo išduotas. nėra e, išsamių bendrijos taisyklių reglamentuojančių šią sritį, todėl reikia pasitelkti tarptautinės, privatinės ir procedūrų teisės nuostatas. Ir čia tai daro valstybės narės, todėl yra daugybė skirtumų. Tos nuostatos gali būti ir skirtingai aiškinamos bei skirtingai įgyvendinamos skirtingų administracinių ar teisminių institucijų. Taigi, bendryje, dabar bendrijos mastu rengiamas teisės aktas, kad šis klausimas būtų išspręstas. 27 konstatuojame dalies punkte bei 34 ir 35 reglamento projekto straipsniuose. Tai yra labai svarbus straipsniai, nes ten numatomas tarp valstybinis liudijimų, kuriuos išdavė notarai, liudijimų apie paveldėjimą išduotų notarų panaudojimas. Kai kas pareikalavo, kad, šio, kad šios nuostatos būtų išbrauktos iš reglamento. Bet man atrodo, toks, tokį pasipriešinimą sukelia mm, nesupratimas. Tai yra, ne visi supranta, apie ką čia kalbama. Pavyzdžiui, kritikai sako, kad nenurodyta, apie kokius dokumentus ir instrumentus konkrečiai kalbama. Nebejoju, kad daugelis jūsų esančių čia salėje esate asmeniškai susidūrę su tokiais paveldėjimą įrodančiais dokumentais. Ir tikriausiai puikiai suprantate, apie kokius dokumentus aš kalbu. Tokio pasiūlymo kritikai taip pat teigia, kad neaišku, kokia yra tų dokumentų vertė paveldėjimo procese, paveldime procedūroje. Ir taip pat teigiama, kad tokie mm, notariniai aktai negali būti prilyginti teismo sprendimui, nes notarinis aktas arba notaro išduotas, išduotą dokumentą galima užginčyti ir paskelbti negaliojančiu ar paneigti teisme. Manau, kad visi, kurie teikia tokius argumentus, nėra susipažinęs su tokiais dokumentais ir nežino, kaip jie funkcionuoja. Nes tą patį argumentą, kad esą tokius dokumentus galima atmesti teisme, galima pasitelkti kiekvienu atveju. Tačiau aš noriu akcentuoti štai ką. Aš kalbu apie situacijas, kuomet tas dokumentas pri, turėtų būti pripažįstamas kitoje valstybėje, ne tik toje, kurioje jis buvo išduotas. Taigi tas e, autorizuotas e, dokumentas yra, jis turi būti gyvendinamas ir jo, e, jo, jame pateikta informacija turi būti pripažįstama ar kitoje valstybėje. Dar nėra parengtos nuostatos kurios užtikrintų to, tokį galiojimą arba to, tokį pripažinimą bendrijos mastu. Ar bent jau tos nuostatos, jeigu jos egzistuoja, jos yra neišsamios. Kalbant apie tokių dokumentų, čia kalba apie tokių dokumentų įgyvendinamumą. Bet kaip jau sakiau, bendryje kaip įstatymų kuriejas yra pasirengusi tokias taisyklės patvirtinti. Reikėtų visų pirma prisiminti, kad bendrijos teisėje jau yra autorizuotų dokumentų pripažinimas, kuriuos privalu įgyvendinti. Kalbu apie 1968 metų e, sprendimą dėl sprendimų priimtų baudžiam, civilinėse bylose įgyvendinimo užtikrinimo. Kalbu. Taip pat noriu paminėti 2003 m. 201 reglamentą dėl sprendimų priimtų aktų santoką liečiančiose bylose pripažinimą ir įgyvendinimą. Tas reglamentas minėjo, būtų minėtas daug kartų. Ten taip pat kalbama apie dokumentų įgyvendinimo užtikrinimą ir sprendimų įgyvendinimo užtikrinimą. Ir taip pat yra 2004 sprendimas 2009 metų reglamentas dėl išlaikymo prievolės. Daugeliu atveju tie dokumentai vadinami notariniais aktais ir būtent taip jie pavadinti ir bendrijos teisės aktuose. Dar vienas dalykas, kalbant apie bendrijos teisės aktus, tai yra bendrijos masto apibrėžimas, kas yra autorizuotas dokumentas ar autentiškas dokumentas. Tai, apie tai kalbama 1999 m. Unibank byloje priimtame teismo sprendime. Ten aiškinama, kad jo, jį patvirtina e, pas, įgaliota e, valstybės institucija ir e, laik, autentiškų laikomas ne tik parašas e, tame dokumente, bet ir visas dokumento turinys. Ir apie tai taip pat kalbama apie tai, e, reglamente apie tai, kas yra Europos masto e, įgyvend, e, aktas ar dokumentas, kurį privalu įgyvendinti. Taigi čia kalbu apie, taip pat ir apie Briuselio vienas dokumentų eigą, revoliuciją. Taigi, ko dar nėra, yra nėra nuostatų reglamentuojančių to dokumento kaip įrodymų šaltinio ar parodymų šaltinio e, reglamentuojančio kaip parodymų šaltinio vertę. Taigi, čia turime kalbėti apie turto inventorių ir apie tai, kad jis turi egzistuoti. Jis kaip patoks yra, tai jis ir tampa įrodymu konkrečiu atveju, konkrečioje byloje. Taip pat norėčiau paminėti vieną studiją, kuri buvo parengta ir ten lyginamos e, valstybėse narėse galiojančios nuostatos šiuo klausimu ir e, buvo patvirtinta rezoliucija netgi šiuo klausimu. Taigi tai atskleidžia, kad šio klausimo svarbą. Studijos, kurias miniu, visų pirma, vals... viešųjų dokumentų panaudojimas Europos Sąjungoje. Vienas iš Britanijos institutų e, Tarptautinės ir lyginamosios teisės institutas atliko tyrimą ir domėjosi, kaip naudojami tokie dokumentai tai gali būti naudingų informacijos šaltinių, jeigu parlamentas e, norėtų pasidomėti šiuo atveju. Dar viena studija, kuri mano nuomonė yra aktuali, yra Europos parlamento užsakyta studija e, Europos Sąjungos notarų asociacijai buvo pavesta parengti lyginamąją teisės studiją ir išnagrinėti notarinių aktų e, situacija šešiose valstybėse narėse - Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje ir Italijoje. Taigi buvo ištirtos skirtingų valstybių sistemos ir paskui Europos parlamentas 2008 rugsėjo mėnesį patvirtino rezoliuciją, kur e, pare, kur išvardino rekomendacijas komisijai dėl Europos autentiško akto e, reglamento, teisės akto parengimo. Nes paaiškėjo, kad situacija skiriasi civilinės e, teisės e, šalise ir paprotinės teisės šalise. Taigi, noriu pasakyti, kad tarp valstybinis notarinių aktų panaudojimas yra ta vieta, kur Europos masto te, nuostatos tikrai pasitarnautų, nes jos padėtų užtikrinti lengvesnį, paprastesnį autentiškų instrumentų judėjimą Europos Sąjungoje. Kalbant apie, apie tai, kad juos privalu įgyvendinti, aš jau kalbėjau, o apie jų kaip, kaip įrodymų šaltinio vertę, čia dar reikėtų padirbėti. Apibendrindamas noriu pasakyti, kad e, paprastos ir aiškios taisyklės galėtų būti patvirtintos šioje srityje ir notarinis aktas turėtų būti, pripa... autentiškas dokumentas turi būti pripažintas kitoje valstybėje narėje, kaip ir, kaip ir toje, kuris buvo išduotas. Ir konkrečios. Ir atitinkamų valstybių nuostatos galėtų būti sugretintos, nuostatos reglamentuojančios tokių autentiškų dokumentų išdavimą. Jis tas dokumentas neturėtų turėti didesnės galios kitoje šalyje nei toje, kurioje jis buvo užduotas. Taip pat jo Taigi, kaip sakiau, jis, jo galiojimas turėtų būti toks pat kitoje šalyje, kaip ir toje, kurie, kurioje jis buvo sudarytas. Kalbant apie tai, kad teisminė institucija gali juo suabejoti, tai turėtų būti įmanoma ir toje valstybėje, kurioje jis išduotas, ir kitoje valstybėje, kurioje jis panaudojamas. Galima kalbėti apie tai, kaip tie teisės kaip tie, e, tos teisės nuostatos e, būtų taikomos konkrečiai, praktiškai, bet tą galima būtų išsiaiškinti pasitelkiant jau parengtas studijas. Manau, kad prieimus tokį reglamentą mes patvirtume sprendimą, kuris būtų paprastesnis ir aiškesnis ir leistų praktiškai plačiai panaudoti tokius autentiškus dokumentus visoje Europos teisinėje erdvėje. Dėkui, ponė Paskali, už tai, kad taip Išsamei nušvietėte notarinių liūdimų svarbą Europoje. Iš tikrųjų, per ateinančius e, keletą metų dar reikės skirti dėmesį šiems klausimams, nepriklausomai nuo to, kaip reglamente šios problemos bus sprendžiamas. Na kągi, dabar suteiksiu žodį ponui Šason. Jis yra notaras iš Prancūzijos. Prašau žodis jums. Merci, monsieur le président. La proposition de règlement du 14 octobre 2000. Labai ačiū, pirmininkė. 2009 m. lapkričio 14 pasiūlymas dėl reglamento kalba apie du dalykus. Viena susijęs su paveldėjimais, kitas su įprastinė gyvenamąją vietą. Ir tai turėtų būti tarsi ryšys tarp mirusio žmogaus ir atitinkamos valstybės. Aš pirmininkavau e, Europos notarų darbo grupiai e, pastaruosius keltą metų, ką tik ponas Paskalė minėjo tą grupę. Ir mes e, žiūrėjome į notarų veiklą šioje srityje Europos Sąjungoje. Senatorius Jung neseniai kalbėjo Ir jisai sakė, kad šeimos teisė pagrįsta kiekvienos šalies kultūra ir suverenumu. Tai yra visai teisingai. Bet aš norėčiau pasakyti dar vieną dalyką, pradėdamas. Dėl taikomos teisės vienybės ir apie tai, kokio, kokio poveikio toks taikymas gali turėti kai kuriuose šalyse yra tarsi toks atsiskyrimo požiūris, egzistuoja atotrukis tarp skirting, skirtumas kai kuriuose šalyse tarp uh, apčiuopiamo materialaus turto ir nematerialaus turto. kilnojamo ir nekilnojamo turto. Kai kur, e, kai kas laikoma vienu nekilnojamų turtų, ne keliais, vienetais ir panašiai. O norint panaikinti skirt, skirtumus, reikia galvoti apie tai, kokį tai turės poveikį palikimui šeimų, ar tai nesusilpnins jų pozicijos. jos automatiškai e, turi teisę e, paveldėti, pavyzdžiui, namą. Bet jeigu vie, vienas bendras sprendimas neapims e, privalomo palikimo, namo palikimo, tai tada e, kai kas praras šią teisę. Pažiūrėkime 25 straipsnį E, nacionalinių parlamentų atstovai gali mm, vis tik tai nutarti, kad nepakankamai gerai viskas jame apibriešta, bent jau prancūzui, prancūzai laikosi tokios nuomonės. Mes turėtume galvoti, kad tokia politika turi būti taisyk, ne taisyklė, bet išimtis. Paskui grįžtume prie klausimo, kaip apibrėžiame e, viešąją politiką, ordre public prancūziškai. Reikia pasižiūrėti į naują kryptį, galvojant, kaip tai gali paveikti nacionalinius teisės aktus ir šeimų e, padėti, galvojant apie turtą, kurią jos turėtų paveldėti e, e, miręs žmogus galėjo turėti tam tikrų planų dėl savo turto, taigi paminėsiu testamentą ir mirusio asmens planus. E, įvairių yra taisyklių, kurios yra susijusios su paveldėjimu. Jeigu žmogus turi turto, e, tai gali būti arba gali nebūti garantuota, kad šeima paveldės, pavyzdžiui, namą, nekil, būstą ir labai sunku žmogui nutarti, kas paveldės ką. Kartais e, tam tikra tvarka valstybėje gali sukelti problemų testamento vykdytojams. Ir e, kartais gali būti įrašyti į taisyklės viešosios tvarkos dalykai, kartais ne, bet ateičiai mums reikia daugiau aiškumo. Jeigu pasižiūrėsime į Prancūzijos atvejį, tai pasakysiu, kad neseniai buvo įdėktos atitinkamos priemonės. Tačiau turime užtikrinti teisinę iškumą žmonėms, kurie sudaro testamentą ir kurie planuoja, kas ką paveldės iš jų. Mūs, mes turime pasirinkti atitinkamos teisinius principus. Lapkričio reglamentas 17 straipsnis numato vieną naudingą sąlygą šią prasme. Jeigu turėsime vieną teisės aktą, e, kuris apgins šeimas ir asmenis e, paveldimo teisės dalykuose, tai reikia ir taikyti. Tai Paveldėjimo teisė turėtų sudaryti galimybę žmonėms pasirinkti gyvenamąją vietą ir tai neturėtų turėti poveikio jų palikimui ir reikia užtikrinti, kad sudarytas testamentas paskui nebus paskeltas negaliuojančiu. E, tokiu būdu bus galima apsaugoti mirusios mens šeimą net iki to žmogaus mirties. Ir reikia tiksliai apibriežti, kokie teisės aktai, kokia teisės sistema galios konkrečiais atvejais. E, Taigi, e, mirusio asmens gyvenamoji vieta. Dažnai e, ta vieta bus e, netoli tam tikros nuosavybės, pavyzdžiui, būsto, banko, kur laikoma sąskaita, tas žmogus bus gavęs pensiją toje teritorijoje ir turės tam tikrų materialių kitų daiktų. tai yra šiaip paveldėtojams e, gana sudėtinga yra sudaryti tam tikrą inventorių, nustatyti, ką, kas priklausė mirusiam žmogui. Pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti aplink tą mirusio asmens įprastinę gyvenamą vietą. Tada šeimos nariai ne, e, remdamasi nuolatinę gyvenamąją vietą, gali nesunkiai nustatyti, kas egzistuoja, koks turtas egzistuoja toje vietoje ir aplinkėje. Kitas elementas yra supaprastinimas taisyklių. Vienas dalykas - tiesioginis paveldėjimas numatytas e, paveldėtojams arba e, trečiosios šalies e, paskirimas, kuri tvarkytų nekilnojamai turtą. Tai yra nacionalinės teisės kompetencijos dalykai, galbūt Europos teisė pasiūlys paprastesnių sprendimų. Jeigu žmogus turi nekilnojamojo turto, kuris apibrieštas pagal atitinkamą teisinę sistemą, tai šeima bus labiau apsaugota, nes tai priklauso, priklauso nuo e, ekspertizės ir geros valios tų žmonių, kurie tvarko turtą ir tai bus užfiksuota paveldėjimo teisės aktuose. Šeimos tokiu būdu bus suinteresuotos, kad e, paveldėjimo teisė būtų suderinta. Jeigu pasižiūrėsime į reglamento pasiūlymą, tai pamatysime, kad sakoma, jog teisės aktai turi apibriežti daugelį, daugelį šių sričių 21 pasiūlymo straipsnėje. Kalbama apie taikomą teisę ir sakoma, kad ta teisė yra e, taikoma to šalies, kur yra turtas. E, teisės aktas dėl bendrų paveldėjimo principų siekia išvengti situacijos, kuri būdavo dažnai e, susidarydavo praeitįje, kai atsirasdavo skirtingi, skirtingų šalių, suinteresuotų šalių interesai. Žiūrint į taikoma teisė paveldėjimo dalykuose apsaugant šeimą dažnai yra tarsi slėpinės teisinės. Teisės ekspertai turi būti labai atsargus tam, kad jie galėtų parengti deramą teisėkuros e, dokumentą. Jeigu bus pasirinkta paskutinė gyven, gyvenamoji vieta, tai būtų e, veik, užtikrin, sudarytų veiksmingą šeimos apsaugą paveldėjimo atveju. Tai taip pat e, pagal tam tikrą režimą sustiprintų šeimų apsaugą. Ir e, taip pat e, sustiprintų pozicijas ir suteiktų aiškumo testamento vykdytojams, administratoriams. Dar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie dokumentų formą, paveldėjimo dokumentų formą. Pacituosiu poną Gremaldį iš e, Paryžiaus universiteto. Jis pasakė, kad reikia E, formalizuoti tokius aktus, nes kartais jie galėtų būti e, tam tikra atsvara ne, nereikalingoms, nebūtinoms emocijoms. Dėkuoju, ponė Šasin, už tai, kad taip išsamei nušvietėte nu, nu šią problematiką, kai kalba eina apie šeimos narius, artimuosius ir paskutinę įprastinę gyvenamą vietą. Na ir dabar suteikiu šį žodį Lenkai Lešai Tikiuosi, kad teisingai ištariu. O, labai atsiprašau, ponė Lenka Lešai. Iš Čekijos Respublikos notarė, prašau. Labas rytas, laba diena, ponios ir ponai. Tikrai širtingai dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šią konferenciją. Ačiū. Dar sėkiai pakartosiu, mano vardas yra Lenka Lešai. Dar sėki dėkoju. Na, mano pasisakymo esmė yra Europos paveldimo sertifikato turinys bei poveikis jis siūlomas reglamente. Na ir aš manau, kad šį klausimą galėtume aptarti visą dieną, bet turime tik 10 minučių ir per šį ribotą laiką norėčiau susitelkti į svarbiausius, mano manimo, aspektus. Europos paveldimo sertifikatas turėtų padėti spręsti ES tokias atvejus, kaip žinote valstybėse narėse skiriasi tvarka, pagal kurią yra sudaromi testamentai ir tvarkomas paveldimas, o taip pat e, skiriasi tvarka, pagal kurią suteikiamas teisės į paveldėjimą. Jeigu pažvelgsime į komisijos pasiūlymą, tai pagal jos siūlymą sertifikatas visoje ES turėtų apimti tuos pačius aspektus ir turi nepriklausomai nuo kilmės e, šalies paveldėtojo, paveld, pa, pa, testamentautorius kilmės rytis. Atkreipsiu dėmesį į siūlomą reglamento 36 straipsnį. Pagal jį pagrindinis tikslas yra pateikti įrodymų dėl to, kad asmo turi teisę į pavel, paveldimo, taip pat administratorių įgaliojimai bei teisės. E, na ir būtent dėl šios priežasties Ispanija, kaip pirmininkaujantis šalis, pasiūlė aiškiai įpibriežti tuos įrodymus, kurių reikia, norint paveldyti. Ir atitinkami aspektai bus sertifikate. Tai visą tai tvirtinta reglamento 36 straipsnio pirmoje dalyje. E, jis yra šiek tiek keistas tekstas, lyginant su tuo, kurį siūlė Ispanija. Koks būtų šio sertifikato turinys? Kiek girdėjome, čia bus orientuojamasi. E, tiek į teisę, tiek į taikomos teisės poveikį. Ir pagrindinis tikslas yra nustatyti, kas turi teisę paveldyti. Ir tai čia tiesą sakant, tame sertifikate nebus daugiau informacijos negu reikia. Ir tas sertifikatas turėtų būti formuluotas taip, kad būtų aišku jį suprasti. Uh, Na ir duomenys įtraukti į sertifikame yra reglamentuoti 41 straipsnio antroje dalyje reglamente. Na ir informacija leistų nustatyti, kas išdavė tą sertifikatą, kokia būtų išdavimo data. E, taip pat duomenys apie taikomą teisę, o taip pat ir apie um, teisės paveldėtojus ir jų teisės į paveldėjimą. Na, kai kurios duomenys reikia žiūrėti atsargiai, e, e, ypač e, H, I ir J punktus. O kai dėl sertifikato formos, tai jame neturėtų būti nurodyti dalykai susijęs su paveldimą skiriančiu asmeniu. Valstybėse narėse, kai kuriuose valstybėse narėse yra priemonių, kurias leidžia nustatyti E, kas yra paveldėtojai. Tačiau tikslas yra nustatyti, e, kokie žmonės turintys teisę į paveldimą yra kitose valstybėse narėse. Ir sertifikate nenurodomas turto sąrašas, kuris galbūt yra kitoje valstybė narėje ir į kurį gali būti pareikštos teisės per sertifikatą. Antra, sertifikate nebus nurodomas individualių paveldėtojų teisės bei jų apribojimai, kaip tai nurodyta reglamento HIJ punktas tame čia straipsnėje. Europos paveldimo uh, sertifikatas nėra pagrindas šiems teisės, nes jos išplaukia iš taikomos teisės. Ir todėl Europos paveldimo sek sertifikatas e, nebus pagrindas, pagal kurį galima būtų gauti informaciją. Europos teisminis tinklas yra tinkamesnė priemonė tam išsiaiškinti. Taip pat sertifikate nebus nurodomos tos procedūros, kurios bus taikomos per paveldį, už, suteikiant paveldimą Tai pasakyti to paties straipsnio kaip punkte. Taigi, kokį poveikį turės Europos paveldimo sertifikatas? Jis turėtų būti automatiškai pripažįstamas visoje Europos Sąjungoje. Ir pripažinimas yra labai svarbu, ypač galvojant apie teismų nutartis. Tokiais atvejais kai susidurima su sunkumais dėl sprendimo prieimi, pripažinimo. Taigi, pirmiausia, Certifikato tikslas - užtikrinti laisvą asmenų judėjimą. Belgijos e, pirmininkamo metu keistame tekste sakoma, kad sertifikatas turėtų būti pripažįstamas visose valstybės narėse be ypatingų procedūrų. Ir taip pat turėtų būti pripažįstamas sertifikato turinys, kaip tai siūloma 42 straipsnėje. Su reglamento projekte 37, 38, 40 ir 43 straipsnėje yra jau panašių aspektų. vis dėlto nėra numatytos garantijos, jeigu nepripažįstama kita valstybė narė teismo nutartis nesigilinti detalės, vis dėlto pabrėžiu, kad tam, kad būtų pasiektami pageidautini rezultatai naudojant šį sertifikatą, labai svarbu, kad tas asmo, kuriam yra išduodamas šis sertifikatas, turi turėti galimybę patikrinti to sertifikato galiojimą, nieko nesustabdant ir nepanaikinant. Ir manau, kad čia reikėtų atsižvelgti į elektroninių registrų siūlymą. Na, kai dėl šio sertifikato uh, poveikio, tai tik manau, kad. Aš manau, kad čia neturėtų būti dviejonių dėl asmenų teisų į um, paveldimą. Bet vėlgi trečiame ir ketvirtame straipsnėje reikia ir geros valios, nes e, testamentų klausimai jau reglamentuoti nacionalinės teisės. Pažvelkime į komisijos pasiūlymą penktąją pastraipą. Ir ten e, nurodyta, kad Europos paveldimas sertifikatas E, reiškia, kad reikia būtų atsižvelgti ir į Europos komercinius turto registrus. Tas pats pasiūlymas buvo patvirtintas komisijos šių metų birželio mėnesį. Šitoks Europos paveldimo sertifikatas suteiks įrodymų dėl asmens teisės į uh, paveldima ir tokiu būdu išvengiama, kad tas asmuo, kuris nori gauti paveldimą, neturėtų teikti kitų dokumentų ir įrodymų ne savo valstybė narė. Tai aišku, palengvins ir paveldimo administravimą. Dėkuoju, ponė Lesai, už tai, kad taip glaustai nušvietė šią sudėtingą temą ir Yra galbūt valstybių narių, kuriuose neegzistuoja atitinkamos teisės aktai, e, atitinkami teisės aktai ir tai tikriausiai tai yra tikrai sudėtinga. Turime dar dešimt minučių. Ponas Tome paprašė žodžio, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, e, dėl jūsų įžanginių pastabų, e, dėl kritikos, kadangi kritika buvo iš mano pusės tai turiu pasakyti, kad, ne, kad ir toliau gan kritiškai viską žiūriu, tačiau sutinku, kad jeigu norime gauti tokį sertifikatą, jeigu atsižvelgime tam tikrą po, materialinį poveikį, tai tuomet aišku labai svarbu kad tas sertifikatas būtų visur pripažįstamas. Bet e, nesigilinsiu į mano būkštimus. Antras dalykas. Dar sėki pakartosiu, kad e, tam tikrą prasme dvėjoju, kad čia pasirenkiama na, tautybė kaip atspirties taškas, bet aišku, reikia primti sprendimą ir tautybė ir galiausiai ir gyvenamoji vieta galėtų būti kriterijus, kuriuo būtų remiamasi. Na, čia žmonės galbūt nori pasirinkti kitą klimatą ar kitą kultūrą ir galbūt jie keliasi gyventi ne dėl paveldimo teisės, bet nuo kažko turime pradėti. Trečias dalykas, norėčiau užduoti klausimą. Ir Pone Lesai, pasisakydama, šiek tiek palėtė šį aspektą. Registras. Rytoj Bundestage bus kalbama apie centrinio testamentų registro įdėgymą Vokietijoje. Na, mano manimu, būtų logiška ir tinkama pamastyti, ar galvojant apie Europos paveldimo sertifikatą, liūdimą, nereikėtų pagalvoti apie tai, kad e, būtų galvama apie tokių centrinių nacionalinių registrų apjungimą, jeigu tokie egzistuoja valstybėse narėse. Uh, galbūt reikėtų tikrai apjungti tokius registrus su sąlyga, kad jie egzistuos valstybės narėse. Dėkuoju, ponas Jungas. Euh, euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti ir pasisakyti apie paveldėjimo liudijimą. Prieš maždaug vienerius metus Prancūzijos senate šis klausimas buvo svarstomas. Mes pareiškėme, kad mes palaikome šią bendrijos iniciatyvą, bet taip pat atkreipėme Prancūzijos vyriausybės ir Europos institucijų dėmesį į kai kuriuos dalykus. Tai yra Prancūzijoje egzistuoja ypatinga įpėdinių apsaugos sistema, ar kalbėtume apie vaikus, ar apie sutaktinius. Ir numatoma tam tikra palikimo dalis, trečdalis arba vienas ketvirtadalis, priklausomai nuo to, kiek asmenų gali pretenduoti į tą bendrą turtą, taigi ta dalis yra atidedama. Uh, Prancūzija nėra vienintelė valstybė, kurioje egzistuoja tokios nuostatos, todėl nusprendėme, kad būtų naudinga, jeigu bendrijos teisės e, akte būtų atsižvelgta į tokią situaciją, jeigu tas privalomosios dalies aspektas būtų aptartas, nes tai būtų atsižvelgta į įvairių valstybių tradicijas. Manome, kad nauji, naujų teisės aktų pasiūlymai galėtų kalbėti apie tai, kas prancūziškai vadiname rezerv herediter, tai yra įpėdiniams numatoma dalis. Labai trumpai, ponė, tame nenorėjau kritikuoti Bundestago, tiesiog norėjau pasakyti, kad e, beje, reagavau į Belgijos senato pavyzdį, ar tiesiog jį pasitelkiau, tai iš tikrųjų labai gerai atsižvelgti ir kitus pavyzdžius. Ir labai gerai, kad nacionalinis parlamentas, vyriausybėse šis klausimas sprendžiamas. Na, o kai dėl pilietybės klausimo, tai čia nesigilinsiu, nes čia reikėtų atskirų išsamių diskusijų, tačiau pripažįstu, kad penk, prieš 5-6 metus, kai mes diskutavome dėl žaliosios knygos, tai viską žiūrėjau panašiai kaip ir jūs. Ir tik tais po to, gilindamasis pat į šios klausimus, pats įsitikinau, kad jeigu mes turime pasirinkimo galimybę, tai pasiteisino tik ši kombinacija. Pilietybės klausimas, kurie neturi testamento, tai jiems turėtų galioti teisė pagal pilietybę, nes čia vėlgi kyla problemų dėl privalomosios e, dalies, nes jeigu kažkas kažkur gyveno, tris metus kažkur, tai čia bus sudėtinga. Tai reiškia tik ši kombinacija įprastinė gyvenamoji vieta su galimybė pasirinkti kilmės šalies teisę. Tik tokiu būdu galima žengti į priekį. Esu tuo įsitikinęs. O ponė Jungai, dėl to, ką jūs minėjote, tai šis klausimas pas mus taip pat buvo labai išsamei aptartas. Sakyčiau, įvyko toks bendras e, susitikimas, jame dalyvavo pranešėjai, šešėliniai pranešėjai. O taip pat ministrų tarybos atstovai na nežinau, kaip ponas profesorius, e, taip, ponas profesorius po to iš Paryžiaus, kuris buvo atlikęs netgi tyrimą skirtą šiai problemai. Taigi visą tai atsižvelgsiu ir visą tai turiu pasakyti, kad jeigu mes pažiūrė, įsibandome įsivaizduoti įvairias ir jūs įmanomus atvejus, konsteliacijas, tai tiesą sakant, labai daug kas ir nesikeis. Yra pozityvių, pavyzdžiui, elementų tarkim, Vokietijos pilietis, kuris, tarkim, yra vedęs Prancūziją, gyvena Prancūzijoje, ten jau įsikūręs, gerai jaučiasi. Bet to Vokietijos teisės požiūriu jam galio Vokietijos teisė. Jeigu jam kila problemų su savo vaikais ar su savo žmona ir po to jis, jis investuos savo pinigus. Uh, E, Vokietijoje, na, čia nekalba eina apie nekilnojamą turtą, tačiau kalba eina apie e, likvidžias lėšas, uh, tai tuomet e, Prancūzijos teisė dėl pa, privalomos dalies nebegalionės. Bet, nors kita vertus nepamirškime, kad Vokietija taip pat egzistuoja e, privaloma dalis. Na, kai kas dabar pasikeitė Prancūzijoje, tačiau tie skirtumai dabar jau nebe tokie dideli. Taigi esu asmeniškai įsitikinęs, kad jeigu žvelgsime viską iš plačios perspektyvos, tai tiesą sakant, šiuo požiūriu per daug kas ir nesikeis. Ir uh, daugumos atveju šie pokyčiai, tiesąkant, ir nelies, nes čia kalba eina tik tais apie tarp valstybinius atvejus. Tačiau parlamentas yra užsakęs atitinkamą tyrimą ir jame daroma iš esmės ta panaši išvada, kaip kurią čia dabar ir išsakiau. Ir dabar ponas Lord Baunas, ir jis, e, atsiprašau, ponas Lordas Baunas, jis viską apibendrins. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nacionalinių parlamentų atstovų vardu padėkoti jūsų komitetui už tai, kad surengėte šį susitikimą. Savo parlamento tradiciją turiu pasakyti, kad aš, mm, aš, aš e, verčiuosi teisininko praktiką ir mano patirtis šiek tiek kitokia nei notaro. Jūs tikriausiai žinote, kad Junktinė karalystė nusprendė nedalyvauti šiuose pasiūlymuose, kuriuos varstome Ir mm, komitetas, kuriam aš pirmininkauju, Lordų rūmose pritarė tokiam sprendimui. Mes peržiūrėjome komisijos pasiūlymą labai atidžiai ir akcentavome, atkreipė dėmesį į daugybę sudėtingų aspektų, kurie daugelis iš jų buvo iškelti šį rytą. Prieš, vos prieš keletą sekundžių, ponė pirmininkė, jūs pats ir jūsų kolega iš Vokietijos Bundestago apie tai kalbėjote. nenoriu būti dar vieno tipiško Brito pavyzdžių modelių, bet noriu pasakyti štai ką. Mes manome, mes suprantame, kad reikia kai kurių pokyčių, mes matome, kad egzistuoja problemos, su kuriamis susiduria piliečiai kuomet jiems tenka spręsti tarp valstybinius savo situacijos aspektus. Tačiau taip pat manome, kad bandant uh, parengti uniforminį sprendimą. Iškyla pavojus, kad susilauksime neplanuotų pasiekmių ir dėl to, kad kai kuriuose, dėl to, kai kuriuose srityse viskas taps dar sudėtingiau nei yra dabar. Ši veiksmų sritis yra labai glaudžiai susijusi su nacionalinė nusavybės teisė, šalių kultūra ir todėl manome, kad reikia į priekį eiti daug atsargiau. Kaip komisija ir elgėsi, pavyzdžiui, daužiamosios baudžiamojo teisingumo srityje. Ir ten pasiekta nemažos sėkmės, nes visi klausimai sprendžiami imantis kiekvieno jų atskirai, o nerenkantis vieningą uniforminį sprendimą. Galbūt Junktinėje karalystėje iškyla daugiau problemų nei kitoms valstybėms narėms, būtent dėl mūsų teisinės tradicijos nusavybės rytyje. Ir mes esame įsitikinę, Mes laikomės nuostatos, kad e, testamento autorius gali sudaryti, testamento sudarytas gali palikti savo turtą, kam nori, jis gali laisvą valią jo disponuoti ir todėl pas mus nėra jokių papildomų tą valią ribojančių nuostatų. Galbūt čia ir iškyla problemų. Norėčiau, kad nariai suprastų, kad Junktinė karalystėje notarų vaidmuo yra šiek tiek kitoks nei kitose valstybėse narėse. Netoks, pavyzdžiui, kaip kad kalbėtojai pristatė šį rytą, pristatydami savo valstybės. Ir, nema, ir atrodo, kad ne visose valstybėse narėse e, notaro, notariato dokumentai prilyginami teismo sprendimo galios dokumentui. Kalbant apie pave, paveldėjimo liudijimą. Tai mes išnagrinėjome pasiūlymą susijusiu su šiuo aspektu. Ta dalį pasiūlyme, kur kalbama apie tai ir ten kalbama ne tik apie notaro liudijimus, bet ir teismo sprendimus. Tačiau ar tikrai tokio liudijimo užteks tam, kad turtas būtų perkeltas iš vienos valstybės į kitą, nereikalaujant, kad būtų atstovavimas būtų užtikrintas tuo įprastiniu, tradiciniu pagrindu. Žinau, pirmininką, kad laikas bėga. Aš suprantu, kad Junktinė karalystė. Noriu Jūs patikinti, kad Junktinė karalystė, aišku, stebi, kaip vystosi šio pasiūlymo plėt... svarstymas. Ir tuoj pereisiu prie savo galutinės išvados. Ir na, mums apsisprendžiant ar toliau laikytis nuo šalyje, ar prisijungti prie šio pasiūlymo. Mums, ar, aišku, reiks apsispręsti dėl to paskutinės bendros gyvenamosios vietos kriterijaus. Mes, man, mes ma, norime, kad jis būtų kad jis būtų suformuoluotas kitaip ir vertinant iš nacionalinio požiūrio taško, uh, Taip pat reiktų užtikrinti, kad mokesčiai mokėtini mirties atveju, kad jų mokėjimas būtų apsaugotas, užtikrintas. Ir manome, jog tam, kad supaprastintume procedūrą ir kad, pavyzdžiui, šį rytą girdėjome apie tai ir su, suvokiame, kad yra daugybė viena kitai prieštaraujančių nuostatų, taip pat teisė susigražinti tam tikrą sumokėtą mokesčių dalį irgi yra aktualus klausimas. Kaip jeigu aš būčiau notaru pagal išsilavinimą ir pagal profesiją, aš aišku visą galvą būčiau už šį pasiūlymą. E, taigi, tokios, tokie būtų pastebėjimai ir, ir na, tokios iš, yra išlygos, kurių, kurias išdėstė mano valstybė. Bet, bet žinoma, kaip ir kiti nacionalinių parlamento atstovai, mes nagrinėsime, mes domėsimės, kaip toliau vyks šio pasiūlymo svarstymas. Na, aš darau išvadą, kad ma, aš beveličiau, kad Junktinė karalystė dalyvautų šiame pasiūlyme. Tačiau tai, tik, na, tai yra tikrai labai sudėtingas pasiūlymas. Uh, Ir tas siūlomas uniforminis sprendimas nebūtinai yra geriausias sprendimas. Dėkuoju, Lorde Baunesai. O mm, aš savo ruoštų galiu pridurti štai ką. Na, Junktinė karalystė e, ir kolegos iš Junktinės karalystės kartu diskutuoja dėl šio pasaulimo, nu, pas, e, dėl šio pasiūlymo, nors ne, nesate pasirengę e, pilnai prie jo prisijungti, bet galbūt įveiksite patys save ir prisijungsite. Bet nežiūrint, kaip ten bebūtų, vis dėlto tai leidžia vieniems iš kitų pasimokyti ir uh, Kiek žinau, Junktinė karalystė Vilsė nėra privalomos dalies ir taip jau maniau, e, tačiau įsigilinęs viskas supratau, kad vis dėlto negalima visko vien tik apibendrinti ir mes esame politikai, ekspertai. Na ir, ir turime galvoti, kas jiem aktualu. Pavyzdžiui, ponas Lordas e, Baunasas kalbė apie mokesčius ir pamek, paminėjus mokesčius, čia tarsi. Tai jie tarsi, paprasti žmonės vizuoja, kad taip nustatomi ir mokesčiai, paveldimo mokesčiai, kas aišku neteisybė. Taigi lab, ir po to bus nesusipratimo. Tiesiog mūsų iniciatyva komisija dabar pradėjo konsultacijas dėl mokestinės teisės ir tikrai tai būtina. Na, e, neharmonizuosime mokesčių teisės, tačiau e, reikia derinti daugą tarpusavyje. Ir, pavyzdžiui, beveik nėra jokių susirimų tarp valstybė narių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ir pavieniams e, piliečiams tai gali turėti skaudžių pasiekmių, jeigu yra įvairių įmanomų konsteliacijų mokestinės teisės rytyje. Na ir e, atitinkamas pasiūlymas daug ką palengvins teismams ir teisininkams, nes e, vis dėlto yra dauguma valstybių narių, kuriuose galioja pilietybės principas, bet joms vis dėlto tenka uh, kovotis su tarptautinė kitų valstybių narių teisė, netgi šariato teisė kartais tenka taikyti. Ir manau, kad e, kai ką derinant, tikrai pasieksime daug gerų rezultatų. Ypač tai pasakytina apie tas valstybės narės, kuriuose senai galioja pilietybės principas. Ir turime galvoti apie piliečius, visi turime tai daryti nes tai jiems padės gauti daugiau teisės aiškumo, tvarkant savo paveldėjimą. Taigi bus didelė e, pridėtinė europinė vertė. Dėkoju visiems dalyvavusiems prelegentams, ekspertams, visiems, kurie dalyvavo diskusijose, o taip pat ir tiems, kurie susidėmė klausiusi. Baigėme mūsų posėdį prieš pietus ir nuo 15 valandos tęsime darbą. Ačiū.